propose de prendre place. E, gerbiami kolegos, prašau sėsti. Jeigu sutinkate, siūlau iškart be pakeitimų patvirtinti darbo tvarkę, niekas neprieštarauja, tai labai gerai, dėkuoju. Keletas pranešimų. E, E, vyksta vertimas įprastų režimų išskyrus į e, estų, latvių ir maltiečių kalbas. Be to, 17 e, spalio nuo 15 iki 18 valandos vyks neįlinis posėdis. Susitiksime su Žaklin Magleit, kuri yra Europos aplinkosaugos agentūros vykdomoji direktorė. Taigi, 17 e, spalio nuo 15 iki 18.30 posėdis. Pas mus lankosi e, vokiečių svečiai iš Vokietijos, Raudono kryžiaus atstovai, štai ką tik jie įėjo į salę, sveikino. Jie e, maždaug 40 minučių bus salėje ir seks mūsų diskusijas. Toliau. E, emisijų kvotos e, 700 milijonų e, maždaug minimali suma yra 709 milijonai tai yra nemokami kreditai, kuriuos pradėjo komisija nagrinėti, tai yra iki 2013 metų. Ir e, sprendimas bus priimtas po pusės metų. E, Danijoje veikia po rinkimų nauja vyriausybė, socialistė um, yra um, aplinkosaugos ministrė Astrid Krag, e, liaudės socialistų partijos atstovė. Ir taip pat vyriausybėje dirba radikalų partijos atstovė Maglida Gard. Užsima taip pat aplinkosaugos klausimais. Dar vienas klausimas, trečias pagal darbo atvarkė. Prašau patvirtinti protokolus posėdžių vykusių gegužės 23-25, birželio 14-15. Matau, kad nėra norinčių pasakyti prieš, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra ES speciali kosmoso strategija, kuri būtų um, naudinga piliečiams. E, Salvatore Tatarela yra mūsų pranešėjas ir suteiksiu mielai jam žodį iš karto. Grazie, prezidente. Il 4. Quattro... Dėkuoju, pirmininkė. E, balandžio ketvirtą komisija E, paskelbė komunikatą link kosmoso strategijos, e, kuri būtų naudinga piliečiams. Ir mes turime pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Pagrindinis komitetas yra ITRE. Tai yra dokumentas, e, kurį turime priimti, tačiau komisija po balandžio ketvirtos, praėjus keletoj mėnesių, pradėjo labai keistai elgtis. E, šizofreniškai pasakysiu netgi, atsiprašau, kad taip sakau, bet iš tikrųjų taip elgėsi ji. E, ji atšaukė e, GMS programą, išbraukė ją iš pasiūlymų dėl daugiametės finansavimo programos. Tai reiškia, kad komisija daugiametėje programoje neturės e, programos, kuri e, finansuotų šią programą. Nes ir e, mes galvojame ir komisija anksčiau sakė, kad yra ypatingos svarbos projektas komisijai. Tai yra žemės stebėjimo veiklos programos projektas. Tai kas, ar valstybės, kai klausime, kas finansuos tą projektą, buvo pasakyta valstybės narės ir kad jos skirs būtinas lėšas. 840 milijonų eurų per metus. Ir manau, kad tai yra neteisinga ir mes turėtume kovoti su tuo. Ir manau, kad e, turėtume vieningai pabrėžti ir pasakyti, E, kokia yra mūsų nuomonė. Taigi komiteto prašau balsuoti vieningai. Reikia padaryti pranešimą, kuris verstų komisiją pakeisti savo poziciją ir e, siekti, kad būtų iš bendrijos e, lėšų finansuojamas šis projektas gėmes. Taigi, o komisija, kaip sakiau, nusprendė, kad nereikia finansavimo šiai programai. E, girdėjome gandus e, dėl to, kad komisija kyla problemų įgyvendinti, finansuoti ir tvarkyti e, tą ir kitas panašias programas. Taigi kyla klausimas, tai tiesa ar ne. Aš noriu pasakyti komitetui kai ką. Iš tikrųjų, mes girdime ašarojimus per kiekvieną posėdį mes pradedame kalbėti apie aplinkaus saugą, klimato kaitą, CO2 emisijas ir mums iš tikrųjų reikia tokių programų, o e, žemės stebėjimo veiklos programa yra labai naudinga programa, ne tik aplinkaus sauginių požiūrių. Ji gali būti naudinga net ir užtikrinant saugumą Europos, mūsų sienos saugumą, e, stebint pavyzdžiui situaciją jūroje, jūros sienos. Man atrodo, kad Prancūzija ir e, kitos šalis e, turi panašių problemų, kurias reikia stebėti. Pak prisiminkime Afrikos pakrantės. Taigi reikia stebėti padėtį, o esu tikras, kad Afrikos šalis tai neturės tokių lėšų, kad galėtų užtikrinti stebėseną. Mums reikia bendradarbiavimo, reikia tos programos gėmes. Pasakysiu, kad E, sutinku su visko, kas buvo pasiūlyta ir tikiuosi, kad programa e, vėl gaus finansavimą. Dėkoju Jums už pasisakymą. E, ponas Prodis dabar paprašė žodžių. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu kolegai Tatarelai ir norėčiau kai ką pabrėžti. Aš visiškai pritariu jo išsakytoms mintims, tačiau tuo pačiu manau, kad ta žemės stebėjimo infrastruktūra yra tiesiog būtina ES politikai. Ir taip pat aš galvoje turiu tai, kad turi būti rengiami renkama informacija apie mūsų aplinką, e, kaip pavyzdžiui tai daroma pagal Galilėjo programą. Tokiu būdu bus galima paprasčiau stebėti ES oro erdvę ir reguliuoti oro transportą. Ši programa praktiškai pagal prognozes galėtų sutaupyti 15 procentų viso anglės dioksido išlakų Taip pat būtų įmanoma oro uostų apkrovimą sumažinti naudojantis šią programą, šią oro eismo programą. Tai turėtų didelį poveikį ir žemės palydovams kurie reikalingi užtikrinant mūsų komunikavimą. Reikalingi ir kiti žingsniai, apie kuriuos kalba pati komisija. Kolega Tatarela kalbėjo apie rekomendacinį e, šios nuomonės pobūdį buvo pabrėžta tai, kad tos programos, ypač GMES, žemės stebėjimo veiklos programa, turėtų būti tęsiama ir toliau, todėl kad ji itin svarbi visoms sritims ir išlakų kontrolės srityje. Taip pat ši programa padeda mažinti klimato atšilimą. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį ir tai, kad ši programa susijusi ir su miškų išlaikymo arba tropinių miškų išlaikymo. Palidovai dabar yra ypatingos svarbos, todėl kad būtent jų pagalba galime stebėti Žemę. Būtų didžiausia klaida, jei šios programos būtų finansuojamos tik iš valstybių narių biudžeto, juo labiau, kad kalbame apie ES stebėsenos programas. Ir būtent ES turi kurti didesnę pridėtinę vertę. Taigi Europos infrastruktūra yra čia itin svarbi. Pirmininkas Baroso savo pranešime, kalbėdamas apie ES padėtį, praėjusią savaitę Strasbūrę minėjo, kad turime turėti daugiau drąsos. Taip, Tačiau tam reikalingas ir kolegų pritarimas, reikia imtis dar griežes, griežtesnių priemonių. Kurdami Europinės infrastruktūras. Norint kurti tokias infrastruktūras, reikalingas ir didesnis finansavimas. Todėl, kad e, ekonomika yra atsidūrusi krizėje, o šios e, infrastruktūros yra tipinis pavyzdys, rodantis, kad galėtume pasitelkti e, įvairias investicijų pritraukimo programas. Tuo tarpu investicijos yra esminiai mūsų ateities pamatai. Aišku, kurdami e, ateities infrastruktūras e, garantuojame drąses investicijas, tačiau jos yra nukreiptos į ateitį. Tik tokiu būdu mums pavyks išlipti iš šios sunkios ekonominės krizės. Taigi, Turime būti drąsesni ir tuo pačiu turime tapti šių programų varikliu. Kaip jau minėjau, šios programos yra būtinos. Jos užtikrins e, ekonomikos e, suklestėjimą. Tik tokiu būdu išbrisime iš krizės. Ačiū. Ar jūs dar norėtumėte ką nors pridurti? Satuasi, souhaitez-vous la parole? Oui, non. Ar dar norėtumėt kas nors pasakyti? Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau tik tai paremti, ką tik kalbėjusi kolega. Iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti yra finansavimą minėtai programai. Praeitą savaitę kalbėjome apie tai, kai vyko diskusijos dėl gardinį pranešimo, dėl pilietinės saugos Europos Sąjungoje. Kalbėjome ir apie tai, kad reikia stebėti žemę, reikia uh, sekti, kokios yra klimato kaitos pasiekmes. Aš taip pat norėjau uh, kalbėti, paminėti Europos pramonės politiką. Mes turime būtinai turėti pramonės politiką Europoje. E, reikia kalbėti apie pramonę bet reikia numatyti ir biudžetinės lėšas, kaip galime kalbėti apie pramonę, jeigu ne, nus, neskiriame tokiems projektams e, lėšų. Reikia kalbėti su komisija, su kolegomis iš biudžeto komiteto, su taryba, e, siekti, kad būtų numatytas finansavimas šiam projektui. Jeigu ne, tai mes elgsimės nenuosekliai. O dabar mums būtent tokio nuoseklumo reikia ir labai daug geros valios. Ačiū, ponia Grostet. Ponas Šliteris. Like that, uh... Ačiū, pirmininkė. Klausiaus, ką sakė kolega Prodi ir kiti apie naudingumą, būtinumą. Tačiau svarbu pabrėžti ir tai, kad šie projektai turėjo būti bendra finansuojami kartu su pramonė, tačiau tai nepasiteisino. Ir jau dabar žinome, kad didelė galilėjo dalis bus naudojama kariniams tikslams. Mano nuomonė būtina užtikrinti, kad valstybės narės susimokės už tą atitinkamą karinę galilėjo veiklą iš savo karinių biudžetų. Aš tikrai nepritarsiu, jokių būdų nepritarsiu europinių lėšų iš biudžeto panaudojimui kariniams tikslams. Tad bet koks erdvės karinis panaudojimas turi būti apmokėtas iš pačių valstybių narių biudžetų, karinių biudžetų, o ne europinio biudžeto. Ir mes per savo erdvės politiką jokių būdų negalime raginti, uh, sukarinti tą erdvę. Ačiū dabar ponas Gonzalės komisijos vardu. Merci beaucoup, euh, madame la présidente. Labai ačiū, pirmininkė. Komisija išklausė e, pastabų, kurios ką tik buvo išsakytos ir norėčiau pabrėžti, uh, kad dabar kalbama apie balandžio ketvirtosios komunikatą ir e, jisai atitinka vėlesnį komunikatą paskelbtą birželio 29 dieną dėl daugiametės finansų programos. Komisija e, suvokė, koks yra svarbus GMS e, projektas ir dirželio 29 buvo paminėta jo svarba, bet taip pat e, kalbam apie tai, kad reikia daryti skirtumą tarp Galilėjo kuris yra mm, sąjungos projektas šimtų procentų ir GMS. Ir e, galvodama apie labai suvaržytą daugiametinę finansavimo programą, komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą dėl GMS programos finansavimo. Tai komisija neprieštarauja pati savo e, minėtose dviejose komunikatuose. Be to komisija dabar rengia pasiūlymą e, kuriame bus grįžtama prie šios minties ir bus siūloma tęsti gyventinti GMS projektą e, pagal e, finansavimo sistemą, kuri yra pasiūlyta e, birželio 29 dienos komunikate. Pranešėjau, ar jūs norėtumėt ką nors pridurti? Sì, Presidente, vorrei replicare. Ačiū, pirmininkė. Norėjau atsakyti į komisijos išsakytas mintis. Vis dėlto komisija prieštarauja pati savo, todėl kad pirmykštėme dokumente yra teigiama, jog šis projektas yra būtinas, o kitame komunikate teigiama, kad šis programa nebus daugiau finansuojama. Tačiau jei ji nefinansuojama, tai reiškia, kad ji iš, iškrenta iš prioritetinių programų sąrašo. Nous voterons en envie le 27 octobre. Rytoj e, Kad e, rytoj pateikimas yra yra terminas pateikti pakeitimams. 27 spalio bus svarstama komitete, 23 lakryčio balsuojama plenarinėje sesijoje. O dabar e, keisimės nuomonės su Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomojo direktoriumi ponu e, Gertu Dansertu. Ir aptarsime metinę ataskaitą. Taigi, ponė Danset. Uh, Gal ateisite pas mus čia į priekį? Je vous en prie. vous avez la parole. Madam Chairman. Prašom žodis jums. E, Pone pirmininkė, vicepirmininkai, gerbiami komiteto nariai, man labai malonu lankyti šiandien pas Jūs ir pakalbėti apie naujienas įvykusias Helsinkėje veikiančios cheminių medžiagų agentūros. Aš norėčiau pakalbėti apie keturis dalykus. E, pasiekimus pernai, taip pat apie mūsų svarbiausią patirtį iki šiol, apie iššūkius, kurie mūsų laukia ir galiausiai kreipsiuosi į Jūs ir prašysiu tolesnės paramos kai kuriuose srityse. Taigi, e, po mano pasisakymo dar turėsime daug laiko pasikeisti klausimais ir atsakymais. Pirmiausia, dėl pasiekimų pernykščiais metais. Man labai malonu pas Jūs lankytis po nepaprastai sėkmingų agentūrai metų ir po to, kai ES įgijo reputaciją kai pasa, kaip pasaulinė lyderė siekdama taikiai naudoti saugesnės cheminės medžiagas. E, mes Kai praeitą kartą sutikome, e, mūsų agentūros laukia dar didžiulis išbandymas. Tai yra e, galutinis terminas e, dėl registravimo pagal ryč reglamentą. Ir taip pat reikia pasakyti, kad tuo metu reikėjo pradėti registruoti pavojingiausias ir dideliais kiekiais gaminamas cheminės medžiagas. Uh, ir paskui e, reikėjo e, įvykdyti terminus pagal kitą reglamentą cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą. E, mes iš tikrųjų labai daug turėjome dirbti, negalėjome likti pašaliniais stebėtojais ir iš tikrųjų mes E, galime, galime palyginti save su ančiukais. Vandenas paviršiuje atrodėme labai ramus, nors mūsų kojos nepaprastai stipriai vandenyje dirbo. E, dar noriu pasakyti, kad e, tūkstančiai bendrovių pateikė beveik 25 tūkstančius paraiškų dėl pavojingiausių ir labiausiai paplitusių medžiagų. Ir taip pat buvo e, pranešta apie maždaug 3 milijonus e, pavojingų cheminių medžiagų. Aš e, pernai sakiau, kad mes tikimės, kad mūsų greitai pradės veikti informacijų technologijų sistemos ir aišku, sakiau tada, kad gali nenumatyti įvykiai sujaukti mūsų planus. Bet kartu mes visi, agentūra, kolegos, valstybėse narėse ir komisija, užsitikrinome pirmąjį, įveikėme pirmąjį bandymą, e, padarydami Europą saugesnė vieta. Ir aš esu labai dėkingas visiems susijusiems asmenims ir jums už sveikinimus, kuriuos jūs taip maloniai atsiuntėte. E, mums visiems e, tie įvykiai buvo ypatingi mūsų karjeroje ir mes niekuomet nepamiršime tų pastangų ir įvykių. E, visuomenės ir institucinių veikėjų parama visuomet yra labai svarbi. Ta pati galiu pasakyti ir apie mūsų valdybą. Mes e, praeitą savaitę buvome surengę vykdančiosios valdybos, valdomosios valdybos posėdį ir kalbėjome posėdėje apie ateitį, parengėme kitų metų darbo programą, jinai greitai bus paskelbta. Valdyba taip pat paskelbė naują politiką dėl interesų konflikto, kuri turėtų būti įdomi mūsų komitetui. Ir konsensuso būdu mes nutarėme e, tęsti, spre, e, nutarėta man pavesti ir toliau eiti vykdančiojo direktoriaus pareigas. Aš e, paskelbiau apie tai, kad esu pasirengęs dirbti antrą kadenciją ir valdyba dabar informavo komitetą, kad reikia pradėti kad nereikia pradėti um, naujos uh, procedūros ir kad dabar uh, bus pratesti mano įgaliojimai. Antras punktas. Kaip žinia, e, Birželį paskelbėme dvi ataskaitas, e, kuriuose kalbame apie savo e, patirtį ir pirmininkas paprašė šiek tiek pakalbėti apie šias ataskaitas. Tai yra dvi ataskaitos parengtos pagal taip vadinamą 117 ataskaitą dėl REACH ir e, CLP taikymo apie tai, kai bendrovės naudoja alternatyvas gyvūnų bandymui. Mes e, Birželio pradžioje atsintėme jūsų komitetų ataskaitas ir e, pirmieji, tai yra pirmieji pranešimai parengti, e, pirmosios ataskaitos yra parengtos pagal e, REACH reglamentą, bet ne paskutinės. Mes e, norime, kad mūsų išvados būtų prieinamos e, visuomeniai kaip galima plačiau, kad bendrovės galėtų pasinaudoti mūsų patirtimi ir kad Europos piliečiai kurie pirmiausia naudojasi minėtais dviem reglamentais, e, suvoktų mūsų vaidmenį, e, suvoktų, kokia yra padėtis. Ir mes paskui 22 kalbomis parengėme e, dvi santraukas savo ataskaitų ir surašėme jas labai paprastą visiems suprantamą kalbą. Taip pat video filmukus, kuriuos galite matyti mūsų tinklalapyje. Mes kalbame ten apie savo pasiekimus ir ta informacija skirta platesniai visuomeniai. Dabar svarbiausios išvados pagal 117 straipsnį. REACH reglamentas pasiteisino, tai yra svarbiausia išvada. Kaip žinia, jis tik pradėtas taikyti ir pradžioje kritikai bijojo, kad e, REACH per daug sudėtingas, per daug jo užsimota pasiekti, kad visos procedūros per daug sudėtingos ir kad nebus e, vykdyti terminai. Tačiau dabar galime tvirtai pasakyti, kad tiek RIČ, tiek CLP reglamentas puikiai veikia ir kad įvairūs veikiai, kurie yra atsakingi už darbą, reaguoja taip, kaip reikalaujama du reglamentų nuostatose. E, dideliu mastu reglamentų sėkmė gali būti siejama su svarbiausių veikėjų bendradarbiavimu. Kalbu apie pramonę, kitus suinteresuotas atmenys, valstybės narės, Europos komisiją ir agentūrą. E, visi terminai nuo 2007 birželio yra įvykdyti ir bendrovės pademonstravo, kad jos gali dirbti kartu labai e, didelėmis grupėmis netgi dažnai. Šimtai grupių susivienyje ir tada keičiasi duomenimis apie e, svarbius dalykus ir taip pat siekia išspręsti problemas susijęs su konkurenciniais dalykais. Aišku, ne viskas vyko labai e, sklandžiai, nes tokį teisės aktą įgyvendinti buvo labai sunku. E, to, bet mes mokėmės iš savo klaidų ir bandėme e, įveikti naujus sunkumus. E, mes e, savo ataskaitoje kalbame apie tas pamokas. Pirmiausia, reikia e, bendradarbiauti, taip pat reikia e, užtikrinti aktyvų komunikavimą tarp e, tų, kurie įregistruoja bendrai tam tikras medžiagas. E, tokiu būdu, būdu bus galima lengviau dirbti ir pasinaudoti geriausios praktikos pavyzdžiais pagal, ir dirbti pagal terminus. Ir e, nežiūrint iškilusių tam tikrų problemų, mes nerekomenduojame peržiūrėti REACH reglamentą prieš e, kitą terminą. Aišku, galima nedidelius patobulinimus įdėkti ir mes galvojame apie tai tačiau teisėkuros svarbiausiai elementai turi išlikti, nes e, bendrovės e, tada galės įvykdyti reikalavimus iki to kito numatyto termino. Ir tai yra ypač svarbu galvojant, kad užduotis e, dar galėtų būti ir apsunkina, jeigu mes peržiūrėsime reglamentą, nes kai kas tik tai ruošiasi pateikti prašymus dėl tam tikrų medžiagų registravimo. Uh, E, kiti terminai dėl mažiau pavojingų medžiagų e, e, yra sprendimai prieimiami yra per trumpesnį laikotarpį. Visai neseniai aš ir mano kolegos paraginome per susitikimą Briuselėje visus, kas ketina registruoti medžiagas, pradėti veikti dabar ir pradėti pasirinkimą. Uh, E, dar aš pakalbėsiu apie antrąją ataskaitą pagal 117 straipsnį. Ji yra apie tai, kaip bendrovės e, naudoja alternatyvius gyvūnų bandymams metodus. E, bendrovės iš tikrųjų labai daug dirbo, kad kaip galima plačiau pritaikytų alternatyvas ir pateikė pasiūlymus dėl gyvūnų bandymo. Tai bandymai su gyvūnais yra naudojame tik tai kaip paskutinę galimybę, jeigu nėra kitų alternatyvų. Mes taip pat e, e, gavome informacijos, kad buvo pateikta apie 700 pasiūlymų dėl bandymų su gyvūnais ir dėl to pradėtos yra viešos konsultacijos. Kaip jūs žinote, e, E, siekiant informacijos apie tai, e, kaip vienas iš svarbiausių ryč dalykų yra e, sukaupti informaciją apie tai, kaip cheminės medžiagos veikia žmonės, kokį poveikį turi jiems, taip pat aplinkai ir uh, nustatyti, ar reikia tolesnių bandymų, pavyzdžiui, su stuburiniais. Mes norime užtikrinti pusiausvyrą, bet ne visuomet mums tai pavyksta. Iš tikrųjų, aiškiai juodų ar baltų atvejų yra labai nedaug. E, mes e, daug dėmesio skiriame pateisinimui ir priežastims dėl bandymų su gyvūnais ne visuomet yra pateisinimai labai pagristi ir tokiais atvejais mes kreipiamės į bendruomis ir prašome, kad jos pagerintų savo veiklą ir aiškiau paaiškintų, dėl kokių priežasčių jos ketina imtis tokių bandymų. Mes uh, pradėjome dirbti, darbas sekasi labai neblogai ir dabar turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti didesnį cheminių medžiagų saugumą mūsų kasdienėme gyvenime. O dabar trečias dalykas. E, įdomus iššūkiai, kurie mūsų laukia. E, po to, kai bus pasiekti terminai registruoti ir pranešti, negalėsime atsipalaiduoti. Be to, e, reikia galvoti apie kitą terminą, kuris yra beveik po dviejų metų. Aš norėčiau pabrėžti, kokie penki iššūkiai laukia mūsų agentūros. Pirmasis yra įvertinti, kaip galima daugiau e, paraiškų kaip įmanoma. Vertimas yra labai svarbus ryč ateičiai. Tai reiškia, kad mes uh, galime e, pasitikėti informaciją, kuri pateikta su atskiromis paraiškomis taip pat. Galėsime pamatyti, e, kurioms e, medžiagoms reikia taikyti rizikos valdymo priemonių tolesnių. Mes esame nusimatę 5 procentus, toks yra mūsų minimalus tikslas, be konkretaus termino. Taigi 2013 metais mes siekėme e, būti vertinę 5 procentus paraiškų, kurios buvo pateiktos pagal pirmąjį terminą. E, ir Gali būti, kad pavyzdžiui dėl medžiagų, pavojingų medžiagų registravimo gali reikėti gal dešimties tūkstančių kažkokių papildomų įrodymų. Tai įsivaizduokite, kiek mums reikia atlikti darbo. Mes taip pat bandysime geriau apspręsti, kokios pareiškas įvertinti, taikysime atsitiktinę e, atranką ir e, niekas iš pareiškėjų nebus tikras, kad e, bus, bus patikrinta ar nepatikrinta paraiška. Mes e, taip pat e, turime galvoti apie tai, kaip e, identifikuoti svarbiausias medžiagas. Mes dirbsime su valstybėmis narėmis ir komisija. Aš noriu, kad kai kas iš jūsų nori, kad tas procesas būtų paspartintas ir aš suprantu jūs. Mes su kolegomis nesiekėme specialiai dirbti lietai agentūroje, mes visi labai atsidavęs savo darbui, bet mes turime suvokti bendrą vaizdą. Oficialiai identifikuoti labai svarbės medžiagas yra tik vienas iš e, mūsų darbo elementų. Mes žinome, kad e, pagal pirmąjį terminą buvo e, įregistruotos visos kancerogenės, mutagenės ir reprotoksinės medžiagos Ir dabar mes paskelbėme pirmą kartą istorijoje savo svetainėje tų medžiagų e, sąrašą. Jūs e, tikriausiai žinote. Anksčiau tik 50 procentų buvo tokių medžiagų įregistruota. E, dar e, vienas mūsų iššūkis yra susikęs, susijęs su moksliniais tyrimais. Mes turime. E, galvoti apie rizikos valdymo klausimus, apie nano medžiagas, e, endokrinės sistemos, e, endokrinės sistemai kenkiančias medžiagas ir bendrą cheminių medžiagų poveikį. Ketvirtas iššūkis. E, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu teikti visiems medžiagą apie cheminės medžiagas E, rugsėjo pradžioje mūsų agentūra paskelbė informaciją apie beveik visas cheminės medžiagas, kurios buvo įregistruotos iki 2010 metų termino. Mes ir toliau uh, sieksime kauti informaciją ir skelbti ją savo svetainėje. Mes taip pat dirbame su savo uh, kolegomis, su, su interesuotais asmenėmis, kad galėtume užtikrinti pusiausvę tarp poreikio atskleisti informaciją ir užtikrinti verslo konfidencialumą. Uh, Mes sieksime, kad mokslinė ir techninė informacija būtų labiau prieinama visuomeniai, bet tai yra ir sudėtinga, bet mes pradėjome šį procesą ir e, numatome daugiau galimybių e, rasti duomenis ir e, toliau sieksime taip dirbti. Penktasis ir galutinis iššūkis, kurį norėčiau paminėti, yra labai jums aktualus tai yra mūsų prievalės pagal e, būsimą e, biocidą, e, biocidų ir iš ankstinės informacijos reglamentą. Kadangi komisija numačius yra finansavimą, mums mes jau pradėjome dirbti parengiamąjį darbą susijusiu su biocidais ir mes toliau dirbsime, kai tik bus patvirtintas šis teisės aktas ir kai bus skirti būsimi, e, būtini resursai. Mes labai esame dėkingi Jums už e, paramą ir e, labai džiaugiamės, kad galėjome su ponia Klas neseniai agentūroje apsikeisti nuomonėmis dėl rengiamo dokumento projekto. Ir mes žiūrėsime, kaip bus balsuojama dėl šito dokumento rytoj per antrąjį svarstymą. Taigi tokie yra mūsų iššūkiai. O dabar e, paskutinis, e, paskutinė mano pasisakymo dalis e, - jūsų paramos svarba. Aš noriu pasakyti, kad ryč yra pagrįstas stipriu bendradarbiavimu tarp nacionalinio ir ES ligmens. Valstybių narių vaidmo yra labai svarbus ne tik uh, E, remiant e, pramonę ir gyvendinant e, teisės aktus, bet ir užtikrinant gerą sprendimų prieimimo procesą. Valstybės narės išgyvena dabar labai sudėtingą situaciją, nes gyvendamos taupimo programos. Ir vis tik tai, jeigu nebus skirta pakankamai lėšų, tai ryč gali nebūti sėkmingai įgyvendinamas. Uh, E, šis klausimas mums yra labai aktualus ir aš labai raginčiau jūs nacionaliniu lygmeniu pasinaudoti savo įtaką ir užtikrinti, kad ryč ir toliau išliktų prioritetu. Antras dalykas. Aš dar kartą norėčiau jūs paraginti padėti mums mm, e, geriau informuoti bendrovės jūsų apygardose apie jų prievalės ir teisės, ypač mažasias, smulkesias įmonės. Jeigu mes jums galime kaip nors padėti tai, tai prašom mums pasakyti, Taip, tai yra ypatingai aktualu galvojant apie kitą terminą 2013 metų, kuomet nemažai bendrovų pirmą kartą kreipsis dėl registracijos medžiagų. E, mes maždaug prieš savaitę paskelbėme informatumo kampaniją, ji vadinasi REACH 2013 metai, veikite dabar. Būtent tą turi daryti bendrovės. E, prašyčiau jūsų prisidėti prie mūsų ir skleisti, padėti mums skleisti informaciją. Galiausiai ištekliai. Kaip žinia, mes įmame mokesčius iš pramonės už savo paslaugas ir šiuo metu mums nereikia Europos mokesčių mokėtojų paramos, kad galėtume atlikti savo darbą. Mes turime bankę išteklių ir galėsime savo išlaidas padengti e, ateinant, ateinantiems metams. Tačiau 2014 metais jau vis, būsime išnaudoję visus savo išteklius ir tam, kad galėtume tęsti darbą, mums reikės. E, per kitų, kitą finansinį ciklą kasmet finansinės paramos. Tai nėra kažkas nauja ar negirdėta, tai visiškai atitinka finansinį planavimą, uh, numatyta ryč, e, kuri jūs ir taryba patvirtino 2006 metais. Aš prašyčiau jūsų prisiminti šį dalyką, svarstant 2014-2020 metų finansinę programą. Europos parlamentas nuo, nuosekliai remia ryč, e, kadangi tai labai modernus, moderniausias e, cheminių medžiagų uh, reguliavimo mechanizmas visame pasaulyje. Aš labai vertinu jūsų komiteto pritarimą kitais metais įvesti dešimt naujų pareigybių, kurios bus finansuojamos iš mokesčių, o ne iš biudžeto. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas tokią poziciją apgins, vykstant labai svarbiams daryboms su taryba dėl kitų metų biudžeto ir paskui dėl finansavimo iki 20 metų. Pirmininkė, vicepirmininkai, gerbimi komiteto nariai, dar kartą norėčiau Jums padėkoti už galimybę e, pasidalyti su Jumis mintimis apie naujienas mūsų agentūrai, o dabar laukiu Jūsų klausimų ir minčių. Labai ačiū, direktoriau. E, Jūsų paminėti dalykai tikriausiai sukėlė daug minčių, klausimų kolegoms. Jūs e, kalbėjote apie tai, kokios pažangos pasiekėte iki praeitų metų pabaigos ir ką dar turite padaryti. E, mes viską labai čia išklausėme. Ir pirmiausiai aš suteiksiu žodį Setuhasi, e, mūsų, mūsų atstoviai jūsų agentūroje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Dancetui už tai, kad jis atvyko ir pristatė savo pranešimą mūsų komitete. EHA, Europos cheminių medžiagų agentūros e, vardu. Kaip Jūs paminėjote, cheminių medžiagų agentūros e, užduotis yra e, didelė ir svarbi, vertinant ir globaliais masteliais. Yra keletas klausimų, kurie man pasirodė probleminiais, vertinant tai, kaip ryč reglamentas yra įgyvendinamas. Ir aš norėčiau iš šių klausimų užduoti tik vieną klausimą. Tai yra registravimo pranešimų kokybė. E, kalbu apie tas e, registracijas, e, kurias teikia pramonės atstovai. Jūs kalbėjote apie tai, kad registravimo procedūra kitame etape turėtų būti geresnė. Per pirmuosius penkerius metus ataskaitų teikimas Vertindama, tiksliau pasakius, ataskaitų teikimą, agentūra pabrėžė, kad daug registruotų ataskaitų, kurios buvo patikrintos, neatitinka standartų. Arba juose pateikiama ne visa informacija, arba pateikiamos informacijos kokybė nėra tokia, kokia turėtų būti. Norint, kad REACH reglamentas veiktų tinkamai, manau, kad e, pats svarbiausias dalykas vis dėlto yra e, statistiniai duomenys. Jie turi būti tikslus. Ir e, būtent pramonė yra atsakinga už teisingus duomenis pradžioje daugiau nei pusė patikrintų ataskaitų neatitiko keliamų standartų. Du klausimai susijęs su šią temą. Pirmiausia, kokių žingsnių imasi Europos cheminių medžiagų agentūra, siekdama užtikrinti, kad visos registruotos ataskaitos, kurios netitinka reikalaujamų kriterijų, būtų pataisytos, siekiant, kad e, visos interesuotosios e, šalis užtikrintų ir kad duomenys būtų tikslus. Antrasis klausimas. Jūs patikrinate 5 procentus visų ataskaitų. Ar nėra e, nuti, nustatytų netikslių duomenų proporcija pagrindas tam, kad vis dėlto šis procentas būtų padidintas. Dėkui, ponia Grostet. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū direktoriau, kad mums e, pristatėte ataskaitą apie rezultatus darbo, kad pristatėte ateities perspektyvą kalbėjote apie tai, ką jūs darėte praėjusius keletą metų. Jūs labai pozityviai kalbėjote, tai yra tik gerai. Ir iš tikrųjų aš nebejoju, kad ryč reglamentas yra būtinas. Bet e, įmonės ne visuomet galbūt taip optimistiškai yra nusiteikusios ne tik didelės įmonės, kurios turi pakankamai išteklių tiek finansinių, tiek e, žmogiškųjų, e, sėkmingai spręsti e, registravimo klausimą, bet nepamirškime ir mažų ir vidutinių įmonių, kurioms labai daug problemų kelia uh, E, REACH reglamentas ir registravimas. Aš kalbėsiu apie vieną aktualią problemą mano apygardai, labai konkrečią problemą. Tai yra problema susijusi su kvepalų gamintojais e, ir tai susijęs su žmonėmis, kurie dirba eterinių aliejų e, gamybos srityje ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad ryč taikomas šiai sričiai Jis šiaip jau taikomas cheminėms medžiagoms, bet taikomas ir eteriniams aliejams, nors tai yra patys natūraliausi, pats natūraliausias produktas. Ir e, gamintojai tų aliejų dabar turi teikti paraiškas dėl, e, demon, dėl registravimo. Ir 50 tūkstančių eurų kainuoja vienos medžiagos registravimas Ar Taigi, mm, tai yra didelė problema, e, kalbama apie eterinių aliejų toksiškumą, tačiau iš tikrųjų pavojus yra labai nedidelis, nes dar kartą noriu Jums priminti, kad tai yra nu, natūrali medžiaga, kuri egzistuoja gamtoje ir e, jos toksiškumas yra labai labai ribotas. Bet e, privalomai e, reikalaujama e, pagal ryčių reglamentą paženklinti atitinkamas medžiagas, tai yra e, eterinius aliejus, e, nuo antikos laikų žinomas lavandų aliejus. E, ir šis aliejus yra e, priskirtas labai toksiškų e, jūros, jūrų, jūrų aplinkai, kaip medžiaga, kuri labai toksiška galbūt viena žuvis ir kris nuo tokio aliejaus, bet iš tikrųjų labai kyla daug nesusipratimų dėl e, tokio dalyko ir kyla klausimas, ar nėra šiek tiek perdėti tam tikri dalykai e, taikant ryč reglamentą. Mm, tai susiję ir su ekonominėmis problemomis. E, mano apygarda yra Prancūzijos pietvakariuose, daug yra auginama lavandų ir daug gamintojų yra susiję su minėtomis problemomis. E, reikia, kad būtų suvokta specifika jų veiklos ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Ačiū. Ačiū, Kris Deivis. Labadiena, pora klausimų. Vienas pratesiant Sartuhasi pastabą dėl dosijai vertinimo. Uh, turite peržiūrėti labai daug dokumentų, tad yra labai daug reikalavimų, kuriuos reikia atsižvelgti ir turbūt dėl to yra labai daug klaidų ir tik tai 50 procentų e, kaip aiškiai atitinka reikalavimus. Tačiau ko iš to pasimokėte ir kokią žinią galite skleisti? Antra. Kaip yra su informacijos teikimu visoje grandinėje, informacijos apie medžiagų naudojimą? Jūs atvykot pas mūsų komitetą ir pateikė tokį labai gražų paveikslą, iš ties net per gražų. Ir man labai sunku patikėti tuo, ką sakote, nes iš savo pramonės aš gaunu šiek tiek kitokią informaciją. Nežinau, ar tikrai niekas nesiskundžia, bent jau iš mano rinkiminės apygardos, gal kai kurios iš tų įmonių ir gamyklų tiesiog jau išnykusios yra bet pamenu, kad prieš porą metų, kai diskutavome apie šį teisės aktą, tai buvo prognozuojama, kad bus daug problemų. Nepaisant ponios Grostet pastabų, kad e, niekas nekvestionuoja, kam mums reikia ryč reglamento, e, mano šalis yra nusteikusi labai euroskeptiškai ir e, beveik visi kvestionuoja, ar tikrai reikia tokio teisės akto, tad turiu pasakyti tą būtiną neišvengiamą dalyką. Nesvarbu, kiek, kiek jūs, kaip jūs gerai dirbate, kiek darbo jūs įdedate, bet vis tiek iš esmės REACH kelia didžiulę papildomą administracinę naštą Europos chemijos pramoniai ir tai yra nenaudinga mūsų pramonės konkurencingumui. Ir yra daromas per daug didelis ir bereikalingas spaudimas mažom įmonėm, kurios tikrai nepajėgios atitikti visų reikalavimų, laikytis visų reikalavimų. Na, man iš esmės pačiam gal ryčiai ir patinka, tačiau turime žiūrėti ir į kitus realius aspektus. Ačiū, ponas. Ačiū, kuris ponas Prodinė. Dans l'autre sens. Madame Klaas, si vous voulez intervenir comme Madam Klas, ar jūs norite pasisakyti? Ar ponas Prodi pirmą pasisakys? Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju direktoriui Gertui Dansetui, kad jis atvyko ir kad dar kartą mums priminė, koks svarbus yra REACH reglamentas. Tai yra Labai svarbu darbuotojų saugumo užtikrinimui, aplinkos apsaugai. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie štai ką. Norėčiau gal net paprašyti agentūros pagalbos. Aš esu stoa narys, technologijų vertinimo tam tikros asociacijos narys ir Mes manome, kad kai kurios koncepcijos turėtų būti geriau paaiškintos tam, kad jas galima būtų tinkamai pritaikyti ir panaudoti. E, tam tikri dalykai tiesiog ES tekstuose turėtų būti aiškiau išdėstyti. Ir aš konkrečiau kalbu apie rizikos vertinimą, informavimą apie riziką bei raginčiau visas sąjungos agentūras taip pat kelti šiuos klausimus. Juk agentūrom taip pat savo ruoštų yra keliamas reikalavimas viską dėstyti daug aiškiau ir siekiama iškesnės informacijos apie kiekvienos agentūros veiklą, tad manau, kad ir visos agentūros galėtų parengti kažkokią bendrą poziciją šiuo klausimu, bendrą sąjungos poziciją. Nu, be abejo, taip pat labai svarbu yra laikytis atsargumo principo Aišku, yra tam tikrų aspektų, tam tikrų sričių, kuriuose galime dirbti geriau, teikti geresnės paslaugas. Bet, kaip jau sakiau, agentūros turėtų bendradarbiauti ir turėtų aiškiau dėstyti tam tikras nuostatas. Pone Klas. Ačiū, kad manęs nepražiūrėjote. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Dansetai už jo labai optimistinį pranešimą. Buvo malonu girdėti, kad ryč veikia. Aišku, turime pasakyti, kad e, turime veikti. Jūs kalbėjote apie biocidus, tačiau kaip pranešėja aš domiuosi apie galimus sinerginius efektus, kalbant ir apie biocidus. E, turėtume e, veikti ryštingai, rytoj vyks balsavimas dėl atitinkamo dokumento. E, Ir iš jūsų būtų labai naudinga sužinoti, kokiu žingsniu reikėtų imtis. Aš puikiai įsivaizduoju, kad e, remiantis turimą patirtimi būtų galima gauti daugiau naudos e, ir biocidų srityje. Miglota situacija, kalbant apie išlaidas, apie metinį mokestį, apie registravimo mokestį. Ir aš puikiai suprantu uh, Fransuas Grostet, ji kalba ir apie natūrales medžiagas. Negalima uh, iš anksto prezimuoti, kad ne uh, privalu registruoti natūralių medžiagų, nes natūralios medžiagos kartais taip pat gali būti pavojingos, taigi jas taip pat reikia registruoti. Tačiau, aišku, iškyla klausimas, kur yra ta riba, ir kuriais atvejais galime taikinti skirtingą apmokestinimą natūraliai medžiagai. E, tas pats pasakytina ir apie medžiagas, kurios pagal kitus reglamentus yra leidžiamos, pavyzdžiui, maisto produktų priedai. Pavyzdžiui, kalbant apie anglės dioksidą, e, yra, e, jis leidžiamas kaip medžiaga, konservavimo medžiaga, yra naudojamas kaip konservantas, tačiau jei šią medžiagą e, naudojame kaip biocidą, tuomet reikalinga gauti leidimą. Ir tokios medžiagos registravimas kainuoja nuo 1000 iki 5000 eurų. Taigi, manau, kad ypač ši situacija, e, ši situacija rodo, kad e, situacija nėra tokia aiški. Galbūt galėtume visi kartu konstruktyviai aptarti apmokestinimo klausimą, o taip pat galima įvairių mokesčių derinimą. Juo labiau, kad šie reglamentai tiesiogiai veikia ir mažas bei vidutinės įmonės. O reaguodama į Kris Deivis turiu pasakyti, kad daugeliu atveju esame ir patys kalti už tai, kad numatome papildomus reikalavimus ir darome situaciją dar sudėtingesnė. Buvo kalbėta apie endokrininius deskriptorius. Aišku, daug kas norėtų turėti daugiau informacijos, nei jos yra apie šias medžiagas. Klausimas jums, ar jūs galite turėti, daryti tam tikrą poveikį moksliniams tyrimams? Dar turime tiek daug klaustukų, kad privalome turėti daugiau mokslinių tyrimų, e, daugiau apčiuopiamų rezultatų ir kokių žingsnių jūsų agentūra gali imtis, kad tie tyrimai e, vyktų intensyviau. Aš šiaip norėčiau palinkėti jums sėkmės, kad ir ateityje būtų tinkamai e, įgyvendinamas ryč reglamentas, o kartu mums visiems tikrai pavyks susidoroti su užduotimis. Ačiū. Yeah. Hi. Ačiū, Šliteris. Norėčiau užduoti tris mažus klausimus. Pirmiausia, apie registravimą. Sudano. Atsiprašau, e, dėl nano data, e, dalelių. Jūs e, Pateikėte daug informacijos ir taip pat išgirdome ir satų e, klausimą dėl ataskaitose esančios informacijos. Galbūt bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis galėtume kalbėti apie sankcijas, kurias būtų galima skirti toms įmonėms, kurios pateikia neteisingą informaciją. Patikrinama 5 procentai visų ataskaitų ir kai kurie duomenys yra tinkamai administruojami, kai kurie ne. Ar jūs savo praktikoje susidūrėte su tokiu atveju, kai buvo paskirtos sankcijos už neteisingai teikiamą informaciją? Ir trečiasis klausimas susijęs su medžiagų kandidatų krypčių sąrašu. Kaip jūs ketinate pasiekti 130 šešto sąrašo tikslą ir kodėl tiek ilgai užtrunka nuo paraiškos teikimo laikotarpio, e, kai ataskaita yra teikiama komisijai, o ta pati procedūra, registravimo procedūra yra paprastai e, vilkinama, turėtų būti pati procedūra labai paprasta. Manau, kad komisija turėtų sugebėti greitai priimti sprendimą gavusi paraišką. Merci beaucoup, euh, Anna Rosbach. Ačiū, Anna Rosbach. Tak, formand. Der har været rigtig mange gode spørgsmål til dem indtil nu, har han sat. Um... Dėkui, išgirdome labai įdomius klausimus, taigi labai daug ko jų nepapildysiu, tik tai gal porą klausimėlių pateiksiu. Girdėjau, kad ryč ne visose valstybėse narėse vienodai gerai įgyvendinamas. Ką darote, kad užtikrintumėte teisingą įgyvendinimą visose 27 valstybėse narėse? Tai yra ne tik konkurencingumo klausimas ES lygmenių, bet ir klausimas apie tai, kiek mes trukdžių nusistatome savo ir kaip tai kenkia mūsų pasauliniai konkurencingumui. Ar galite pasakyti, ar mes daug griežės, griežtesni Europoje negu kad Kinija, e, JAV ir kitos pasaulio dalys? Dėkui, Sofija Okony. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju ponui e, Danset už paaiškinimus. Aš norėčiau pritarti kolegai Fransuas Distet. Ji sakė, kad dirbti e, iš esmės e, yra labai svarbu, kai iškyla problemos. E, Aišku, reikia reglamentuoti, reikia reglamentų, bet mes e, turime prisiminti, kad egzistuoja MVI, kurios neturi vidaus struktūrų, kurios galėtų visas reglamento nuostatas įgyvendinti. Ne tik šio, bet ir kitų reglamentų susijusių su aplinkosauga. Tai pat kyla problemų dėl e, kitų teisės aktų, dėl, euro, dėl direktyvų, dėl finansinių vairių e, reglamentų. Ir mažoms ir vidutinėms e, įmonėms kyla problemų įgyvendinti visus tos teisės aktus, nes jos neturi struktūrų tam skirtų. Aš e, tikiuosi, kad mums kaip nors e, pavyks ramiau pasižiūrėti, jau galima tai pasakyti, į reglamentavimą. Reikia galvoti, kaip primti teisės aktus tokius, kad nenukentėtų mūsų įmonių konkurencingumas ir jų vieta e, rinkoje. Ir aš tikiuosi, kad e, tokiu būdu mes galėsime geriau konkuruoti su kitomis šalimis. Dabar ponas Siber. Ačiū, ponia pirmininkė. Svarstydamas apie vykusias diskusijas, kai buvo kuriamas pats reglamentas ir džiugu, kad Gidas Arkonė taip pat dalyvavo tose debatuose, aš prisimenu, kad tuomet pasaulis sugriuvo. Salė, salė buvo pilna žmonių ir jau girdėjome chemijos pramonės pasaulio pabaigos varpus. Atrodė, kad ši pramonė sugrius, tačiau niekas neįvyko. Kris Davis pabrėžė, kad iš tikrųjų turime kurti tokį teisės aktą, kuris veiktų ir jis veikia. Aišku, nepaisant tų problemų, kurios buvo išsakytos kolegių ir kolegų, vis dėlto, nepaisant jų, galime didžiuotis tuo, to, kad šis reglamentas veikia. Ir mm, svarbi ir jūsų misija e, EHA agentūroje. Aišku, E, didelė problema e, pasirodė besanti kalbų problema. E, esama skirtingų vertimo versijų ir kai kurios mažos arba vidutinės įmonės norėtų tikslesnių rekomendacijų. Čia dar galime imtis tam tikrų žingsnių šioje srityje. Krista Klas kalbėjo apie režimą. Galbūt galėtume stengtis dėl didesnio skaidrumo šioje srityje. Turime kalbėti apie apmokestinimą temą. E, taip pat džiugu girdėti iš jūsų, kad jūs pagaliau turite pakankamai pinigų. Paskutinį kartą, kai pas mus viešėjote, kalbėjote apie tai, kad finansavimas nėra pakankamas. E, jūs nesate bankas. Jums nereikia e, užkrauti didelės naštos įmonėms, tiesiog reikia teisingai paskirstyti esamus finansinius išteklius. Ir, ponia generalinė direktoriau, e, paskutinė pastaba. Galbūt būtų protinga e, teikti daugiau informacijos visuomeniai. E, pirma, sukurdami REACH sukūrėme kažką, kas veikia ir tai prisideda prie vartotojų apsaugos. Jūsų agentūros misija būtų kartu su e, nevyriausybinėmis organizacijomis susėsti prie bendro stalo ir apsvarstyti esamas e, užduotis. Reikėtų galbūt daug aktyviau bendrauti, nes yra daug žmonių, kurie nuolat baiminasi, kad e, nusinuodys nuo įvairių cheminių medžiagų. Taigi su jais reikėtų kalbėti, tačiau iš esmės manau, kad galime pasidžiaugti teigiamais rezultatais. Euh, Dėkuoju. Suteiksiu dar žodį ponui, da... vėliau suteiksiu žodį ponui Set, bet prieš tai noriu suteikti žodį ponui Gido Sakoni, kuris yra mm, cheminių medžiagų agentūros valdybos narys. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, kalbėsiu trumpai. Ponas Danset labai aiškiai išdėstė dabartinę padėtį. Tad daug kas dabar aiškiau Vis dėlto, jei reglamentas ne visai gerai funkcionuoja, tai tuomet našta tenka teisės aktų rengėjams. Dabar turėtumėm tiesiog susikoncentruoti į tai, kaip veikia ši priemonė, kuri yra gan nauja, sukurta prieš kelis metus tik tai ir jos tikslas buvo koordinuoti ir garantuoti teisės taikymą. Galbūt, na, reikėtų elgtis kukliau, tačiau mano nuomonė tas teisės aktas labai geras ir aš pamenu, kad REACH buvo lik ir 45 ankstesnių direktyvų junginys, toks bendras darinys. Tad mums pavyko iš esmės pažaboti, sakykime taip, sukontroliuoti apie 300 medžiagų. Ir pirmasis registracijų registravimo etapas baigėsi visai nesenai. Jo metu buvo kalbam, daugiausiai dėmesio skiriama pavojingoms bei dideliais kiekiais gaminamoms medžiagoms ir iš pono Dansetų ir, Danset ir daugiau gauname medžiagos apie tai, kaip vyksta registracijos procesas. Žinome, kad yra užregistruojama tūkstančiai medžiagų. Ir dabar taip pat yra tam tikras elektroninis apdorojimo procesas, kurio metu galima pažymėti tas visas jau užregistruotas medžiagas. Jei neklystų, bendras jų skaičius dabar yra apie 3000 ir realiu laiku galima internetinėje erdvėje, elektroninėje erdvėje gauti prieigą prie tų medžiagų, prie jų aprašymų, e, savybių ir taip toliau. Gal ne visos medžiagos aprašytos vienodai gerai, tačiau ta informacija yra ir man atrodo, kad kai kurios įmonės tikrai gerai padirbėjo. Galbūt kai kurių įmonių pateiktos paraiškos ir registracijos dokumentai nėra labai geri, tačiau vis tiek pažanga yra padaryta. Toliau kitas etapas 2013-aisiais baigsis ir jo metu bus įtraukta daugiau įmonių, todėl kad bus a, registruojamos mažesniais kiekiais gaminamos medžiagos. Tačiau akivaizdu, kad apie tas medžiagas bus mažiau informacijos, nes kuo didesnis bendras kiekis medžiagų, tuo daugiau informacijos, o kuo mažesnis, tuo informacijos mažiau. Vienai par kitaip norėjau dar kartą pabrėžti, kad informacijos mainai yra privalomi. Tai turi būti akcentuojama. Tokiu būdu mažos įmonės galės sumažinti administracinę naštą, kuri jom tenka. Aš šiandien nekalbėsiu apie ečia problemas, apie mažų įmonių konsorciumą, šios problemos šiandien nekelsiu. Tačiau mano nuomonė mm, apskritai mes jau taip gerai padirbėjome, procesas vyksta gan gerai. Ir jei neklystų, ponas Danset irgi taip sakė. Jis sakė, kad visa ši mašina, visa ši sistema labai kompli... sudėtinga yra E, taip buvo tam tikrų sunkumų, tačiau ta sistema ir toliau veikia, funkcionuoja ir siekiama gerų rezultatų. Siūlyčiau dabar nepulti taisyti tos sistemos, todėl kad ji veikia Jeigu jau ji nustos veikti, tuomet reikės taisyti. Tačiau dabar ji ir taip veikia ir dabar dar vyksta tas pirminis etapas. Taigi nieko iš esmės keisti ar taisyti nereikėtų. Reikėtų netrikdyti proceso ir tiesiog leisti jam vykti. Mano nuomonė, būtų daug protingiau leisti šiam procesui vykti savo eiga, įsibėgėti. Praeitįje mes buvom kaltinami tuo, kad norime nužudyti chemijos pramonę Europoje, Na, aišku, aš čia juokais viską taip vadinu, tačiau dabar viskas pasikeitė. Kaip jau sakiau, sistema veikia taip. Buvo daug ir kritikos, bet matome, kad sistema veikia, ji funkcionuoja. Kinija turi tam, taip pat tam tikras sistemas, kurios buvo sukurtos remintis ryč. Taigi tikrai ir tartutiniu lygiu yra daug paskatų tęsti pradėtus procesus, vyksta netgi konkurencija, galima sakyti, tokių sistemų srityje ir tą procesą būtent mes ir pradėjome. Šis procesas geras ir tinka ne tik pramoniai, bet ir vartotojam. E, dėkoju, buvo labai įdomu išklausyti jūsų E, e, turime iš aplinkos tokius ir pramonės generalinių direktoratų du atstovus, pona Ensen ir Elmo. Jeigu norėtumėte tarti žodį, prašom. Thank you, Chair. Yes, I'll just come in on one... Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pakomentuoti vieną klausimą. Buvo užti... pateiktas klausimas vienas Dansetui, kuris buvo tikriausiai adresuotas komisijai. Uh, apie tai, ar ECHA gali įtraukti į 14 reglamento priedą tam tikras medžiagas ir kodėl registravimo procedūra nėra tokia greita, kaip norėtųsi. Mes gauname techninės rekomendacijas iš ECHA ir turime išnagrinėti teisinį e, pagrindą ir tai trunka keletą savaičių, tada vyksta konsultavimuose procedūra komisijoje, atsižvelgiame į įvairias pastabas, tai trunka apie mėnesį. Tada, aišku, turime e, atsižvelgti į pasaulinės e, prekybos organizacijos standartus ir reikalavimus, tada turime E, perduoti balsavimui. Tris savaitės e, dokumentai yra nagrinėjami, tada vyksta balsavimas, tada dokumentai yra įsiunčiami parlamentui ir tarybai. Šios procedūros užtrunka paprastai tris mėnesius ir pagaliau mes e, galime priimti komisijos reglamentą, o tai užtrunka apie vieną ar dvi savaitės, kol priimamas komisijos sprendimas. Taigi, kaip matote, yra daug žingsnių, kurie yra neišvengiami ir kurie paprastai trunka apie metus e, prieš įtraukiant kokią nors medžiagą į 14 ryčių reglamento priedą. Tikiuosi, kad dabar daugiau aiškumo įnešiau jums. Mm, Ačiū, e, ponia pirmininkė dvi pastabos. Viena susijusi su tartotiniu aspektu. Manau, kad e, būtų protinga gauti e, atsakymą iš komisijos ir ponas Dansetas e, galbūt vėliau pakomentuos šį klausimą iš savo perspektyvos, iš agentūros perspektyvos. Norėčiau pakalbėti apie tai, e, kur mes dabar esame. Aišku, čia e, susirenka skirtingi žmonės, tačiau visi einame e, vieną linkime ir nagrinėjame, ko pasiekėme ryč reglamentu. Taigi, nagrinėdami tą tarptautinį aspektą, pritarėme, kad ryč reglamentas yra unikalus atvejis pasaulyje. Ir jei grįšime prie mano komisijos nario pranešimo šiame komitete. Jis dažnai pabrėžia, kad būtent REACH reglamentu buvo sukurta e, žiniomis paremta uh, E, visuomenė ir tai yra labai svarbu ateičiai. Ir čia jis kalba ne tik apie duomenų rinkimą ECHOS e, tinklavietėje, jis kalba apie tai, kad mes galime naudotis tais duomenimis, tiek mes, tiek visa chemijos pramonė saugumo sumetimais gali pasinaudoti pateikiamais e, statistiniais duomenimis. Um, Kiekviena valstybė narė e, taip pat koreguoja savo teisės aktus atsižvelgdama į šį reglamentą, e, stebint e, tai, kokiu žingsniu mes ėmėme šią Europoje. Kita mintis ir mano komisijos narys Patočnikas taip pat kalbėjo apie tai, kad mes e, padėjome svarbų pagrindą, kurdami ryč reglamentą. Pramonė dabar priversta užtikrinti cheminių medžiagų saugą. E, taip pat e, užtikrinti, kad tos cheminės medžiagos būtų saugiai vartojamos. Dabar periname į kitą ryč etapą ir tai reiškia, kad e, daug kas priklausys nuo mūsų, nuo komisijos, nuo agentūros, nuo valstybių narių, valstybių narių um, institucijų. Aišku, yra dirbama ir su kitais teisės aktais, IPPC, atliekų regist, e, teisės aktas, darbuotojų teisės aktai ir aišku, svarbu galvoti ir apie tai, kaip bus na, naudojama ši informacija. E, ši informacija gali būti naudinga ne tik gamintojams, tačiau ir patiems darbuotojams. O mes, tenkdamiesi, kad šis procesas pasistumėtų į priekį, privalome laikyti savo įsipareigojimų. Rio įsipareigojimų, Rio plus 20 įsipareigojimų, taip pat 2020-ųjų. E, strategijos įsipareigojimų už, turime užtikrinti, kad cheminės medžiagos tiek Europoje, tiek visame pasaulyje būtų naudojamos taip, kad būtų sumažintos visos galimos grėsmės, kaip įmanoma labiau. Ačiū. Dėkuoju. Direktoriai, jūs sulaukėte daug klausimų, kai kurie yra susiję ne tiek su agentūra, bet su reglamento taikymu. Noriu pasakyti, kad į kai kuriuos klausimus jūs galite atsakyti, į kai kuriuos galbūt netaip lengvai. Kolega Zyžai kalbėjo apie tai, kad kalbėjo apie tai, kokie yra cheminės pramonės veiklos rezultatai, bet tai taip pat nebūtinai susiję su visais jūsų darbais. Buvo keliami klausimai apie konkurencingumą. ir mums tie klausimai visi labai aktualūs. Dabar e, prašom direktorio žodis jums atsakykite į gausius klausimus. E, ačiū pirmininkė. Taip, e, mūsų tikslai pagal ryč yra skirtingi ir E, daug kas yra susijęs su vertinimu mūsų veiklos. Kol kas labai sunku įvertinti mastą visų paraiškų pateiktų iki 2010 metų. Kai kurios yra nepakankamos kokybės ir jūs turite suprasti tai, ką mes darėme iki šiol. Ir kad e, pradėjome dirbti jau nuo pat pradžios, bandėme vertinti pirmasis paraiškas ir pažiūrėti, ar jos e, geros. Ir tada pasižiūrėję tas paraiškas, prieėmė prie išvados, kad kokybė buvo nepakankama ir tik dabar, kai jau sulaukėme e, teisingai, beveik visas yra paraiškos teisingai parengtos, sulaukėme jų ir e, išanalizavome e, tas gautas paraiškas, kad galėtume e, įvertinti tai, kiek, kokia proporcija yra kokybiškai parengtų paraiškų. Kol kas aš dar negaliu pasakyti galutinės skaičius, nes e, praėjo nepakankamai laiko, kad mes galėtume tvirtai pasakyti apie tai. E, Ir e, mes taip pat e, labai aiškiai bendruoms esant problemams išsiunčiame laišką, kad jos patvirtintų kokybę. Ir e, sprendimai paskui yra. Mm, nusinčiami valstybėms narėms, atinkamas valstybėse narėse veikiantis komitetas patikrina tuos rezultatus ir kiekvieną mėnesį žiūrima į 10-20 bylų, jų dar ir pagausės ir yra žiūrima, ar mes teisingas išvadas padarome iš tų bylų paraiškų kokybės e, stebėjimo laiškai yra siunčiami tiek bendruoms, tiek valstybėms narėms, kad valstybės narės ir atitinkamos inspekcijos galėtų pamatyti, kokios yra e, problemos, trūkumai. O mes e, žiūrime, ar, ar bendrovės atnaujina savo duomenis. Jeigu ne, tai Apie tai bus informuotos valstybių narių atitinkamos inspekcijos, kad galėtų imtis būtinų priemonių. Ir mes taip pat e, žiūrėsime, ar galime imtis formalaus sprendimo dėl trūkumų. Taigi, mes labai griežtai žiūrime į viską. Mes e, norime patikrinti daugiau kaip 5 procentus Tai yra mūsų ilgesnės ilgalaikis tikslas. Iki 2003 metų mes norime užsitikrinti tą 5 procentų e, ribą, o paskui galbūt sieksime aukštesnio procento net ir dėl oficialiai įregistruotų bylų. Mes nebetikimės, kad e, iki kito termino tiek daug bus pateikta paraiškų. Kitaip tariant, mes e, dabar nagrinėsime 2010-iesiems pateiktas paraiškas, bet mūsų darbas tęsis nesustos ir iki 13 ir po 13 metų. dėl e, bylų susijusių su nanotehnologijomis, kurias iki termino registravome. Komisijai labai išsamei pateikėme medžiagą apie tas bendrovės, kurios yra pranešę apie aspektus susijusius su nanotehnologijomis ir apie tai, kur savo paraiškose jūs kalba. Ir taip pat apie tai, ar tai susijęs su pavojingomis medžiagomis ar ne. Ir komisija, kaip aš suprantu, jums praneš vėliau šiais metais apie šį aspektą ir būtent bus pateikta jums ataskaita apie tai, o mes tęsime vertinimą. Dėl prievalių registruoti. Pone Grostė atsako, kad kai kuriuoms bendruoms iškyla daug sunkumų dėl keliamų reikalavimų, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, kiti nariai kalbėjo apie tai, kad MVI gali tas reikalavimas būti labai labai didelis. Mes labai rimtai žiūrime į tokias pastabas, į kritiką ir bandome, kaip, gali, kaip galima labiau padėti MVI jų darbe. Noriu taip pat Jums priminti, kad E, yra jūsų iniciatyva įkurti pagalbos centrai ir mes reguliariai teikime konsultacijas jiems tam, kad būtų galima vėliau teikti informaciją e, atitinkamą nacionalinę kalbą to šalies, kurioje veikia MVI ir kad bū, taip pat e, siekiama joms padėti įdėkti atitinkamas informacinės technologijas ir jas naudoti. Bendruojams reikia specialių žinių e, ir reikia registruoti medžiagas, netgi tai, jeigu tai yra ir e, maža ir vidutinė įmonė. E, daroma prielaida, kad tiekėjas, parduodamas tam tikrą cheminę medžiagą, žino, ką jisai parduoda. nes e, norime išvengti tokių atvejų, kai bus pardavinėjimas e, potencialiai pavojingos medžiagos neturint pakankamai žinių. Mes matėme vieną labai svarbų dalyką, kai kurios valstybės narės atsižvelgia į tai, kad pavyzdžiui MVI reikia specialių konsultantų, kurie padėtų jiems parengti e, bylas ir bylas kai kurios šalys e, pagal viešosios paramos sistemą e, padeda toms įmonėms net padengia dalį išlaidų konsultantų, kurie padeda registruoti medžiagas. Bet dauguma e, MVI nėra įmonės, kurios kreipiasi dėl registracijos. Jos jos yra labiau naudotojos. Ir pačioms joms nereikia atlikti visuomet labai daug darbo, jos prisijungia prie bendrų paraiškų, pavyzdžiui. Ir tokiu atveju išlaidos sumažėja. bet aišku, tenka mokėti, e, nors tos išlaidos ir mažesnės, jos turi sumokėti už tai, kad galėtų prisijungti prie bendros paraiškos tam tikrą sumą. Tačiau tai yra tam tikras privalumas, nes tokiu būdu įgėma priega prie labai svarbios informacijos ir buvo paaiškinta komisijos atstovų, kokia, kokia vertė tai turi netgi tarptautinių mastų žinios apie tai, kaip e, saugiai naudoti cheminės medžiagas. Ir jeigu galima tą informaciją galutiniams vartotojams perteikti. Mes taip pat e, per kitą veiklos etapą sieksime padėti e, toms įmonėms, kurios kreipsis dėl registracijos. Ir e, norėčiau paprašyti, kad padėtumėte mums nustatyti tas įmonės mažas ir vidutinės, kurios nori būti tarp pagrindinių registruotojų mes e, norime sukurti sistemą, ją nuolatos palaikyti, kad pasirenktume kitam dar tolesniam mm, etapui e, iki 2018 metų ir mums reikės labai daug tokių mažų ir vidutinių įmonių. Ir taip pat e, tikiuosi, kad bus atsižvelgta ir į aliejus, e, kurie skirti kvepalams gaminti ir kad nereikės laukti 2018 metų termino. Mes E, taip pat pastebime, kad e, reikia daugiau specialistų, kurie kalbėtų apie saugumo dalykus, nes tiek mažoms, tiek desnėms įmonėms e, trūksta tokių specialistų pagalbos. Komisaras Tajanė prašė mūsų pagalbos ir mes uh, rengiame e, tam tikrą programą, kuris susijėtų mokslinio tyrimų institutus, universitetus ir apmokytų absolventus, e, pristatytų jiems teisinius reikalavimus, e, padėtų jiems įgauti patirties rengiant dokumentus dėl cheminių medžiagų registravimo. Man atrodo, kad Šis atsakymas sudomins pana Prodį, kuris taip pat kalbėjo apie tai, kad reikia ieškoti sąlyčio taškų tarp skirtingų priežios institucijų ir skirtingų uh, mokslinių komitetų, kurie užsima rizikos vertinimu. E, labai svarbu suprasti, kad komisija taip pat suvokė šį poreikį ir yra Mm, pateikus atingus prašymus, e, visuomenės sveikatos generalinis dektoratas čia yra pagrindinis ir prašoma, kad būtų daugiau surinkta sutikimų tarp mokslinių komitetų ir specialistų, bandoma suderinti požiūrius dėl rizikos vertinimo ir rasti bendrą kalbą. Šiame kontekste taip pat norėčiau pasakyti, kad labai daug dirbame kad parengtume terminus e, susijusius su rizikos vertinimu visomis kalbomis. Taigi deriname veiksmus ne tik tai anglų kalbos lygmenių, bet e, siekiame užtikrinti galimybę išversti terminus susijusius sauga į visas oficialias kalbas. Tai yra taip pat labai svarbu. Dabar grįžtų prie to, ką sakė ponia Klas. Pirmiausia, dėl rinkliavų ar mokesčių. Taip, sumos kartais gali būti labai nemažas ir kelti problemų, nes bendrovės moka iš anksto. Jos moka registravimo metu už visą paskesnį darbą mūsų atliekamą, pavyzdžiui, bylos vertinimą, medžiagų vertinimą ir tam tikrą rizikos valdymo darbą tai yra finansuojama iš to paties pradinio mokesčio. Gal jūs, e, politikai, sprendimų prieimėjai turėtų nuspręsti, ar būtent toks finansavimo metodas geras, o gal reikėtų metinio mokesčio, ar likti prie to, kaip sakiau, iš ankstinio mokesčio. ir e, kaip ar leisti toliau agentūrai saugiai naudotis lėšomis, kurios sumokamos iš anksto, tada mes galime finansuoti savo veiklą keletą metų, kaip kad yra dabar. Taigi reikia įvertinti e, per ateinančias savaitės e, pranašumus ir trūkumus tokių e, mokėjimo galimybių. Dabar apie sinergijas. Mes e, siekėme sukurti jų kaip galima daugiau. Taip pat plėtojame informacijos technologijų priemonės, kurios padėtų ir mokslininkams, ir bendrovėms e, registruotis, e, riziką vertinti. Turiu galvoje, kad teikėme šiais klausimais informaciją. Ir galvojame, kad tokiu būdu galima pagerinti e, veiklą, palengvinti prašymų teikimą dėl registravimo. Mes, kaip sakiau, tęsime darbą šioje srityje. Bet, aišku, nereikia pamiršti ir biocidų, ir paraiškų dėl jų registravimo E, su tuo susiję nemažos išlaidos. Vienos yra generinės, e, mes e, bandome užtikrinti sistemą, pagal kurią bus mokamos įmokos iš anksto, bet taip pat reikia ir kainodarą teisingai nustatyti, būtent padalyti gaunamas lėšas į tam tikras grupės ir pasižiūrėti, ką galima uh, E, išleisti biocidų srityje ir REACH bei CLP reglamentų srityje. Mes e, suprantame, kad jūs norite, jog būtų teisingai įvertinta tai, kiek dabar kainuoja biocidai ir manau, kad tą mes kaip tik darome. Bet kol kas rinkliavų sistema yra iki galo nenusistovėjusi E, galbūt ateityje panašiai sumažės išlaidos e, MVI, priklausomai nuo to, ar jos yra labai mažos mikro įmonės ar vidutinės įmonės ir gali būti, kad įdėgus e, koregavimo mechanizmą bus tikrai taikomi kai kuriams bendrovėms mažesni reikalavimai dėl įmokų. Aš pabandžiau pradžioje paaiškinti, kad iš ankstinės įmokos neleis mums amžinai save finansuoti, nes 2010 metų e, įmokos e, baigsis 2014 metais, mes nebeturėsime lėšų ir e, tada grįžime prie to, ką teisėkuros atstovai pradžioje buvo numatę, tai yra mišrus agentūros veiklos finansavimas, tai yra dalis išlaidų padengiama iš mokesčių, dalis iš subsidijų. Mes e, per kitos finansinės programos gyvenimo laikotarpį tokią sistemą ir taikysime. Taigi atsižvelgite į tai, kai svarsysite šią programą. Kandidatų sąrašas. Mes e, siekėme rezultatų, kurie yra numatyti iki konkrečios datos. E, komisijos nariai yra numatę tikslus mums visiems. Mes remiame tuos tikslus, e, dabar e, numatytas iki tų metų pabaigos patvirtinti maždaug 130 medžiagų sąrašas. Per ateinančius mėnesius toliau dirbsime. Mes ir komisija, taip pat valstybės narės. Mes e, siekėme, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę atlikdamos savo darbo dalį e, joms rūpešių veikla. Pirmą kartą vyks planavimo posėdis agentūroje. Jis bus surinktas iki metų pabaigos, metų pabaigoje. Mes prašysime, kad valstybės narės nustatytų labai aiškius tikslus daugiamečiam darbui pagal REACH reglamentą ir e, sukurtų mechanizmą, kuris numatytų prievalės ne tik mums ir komisijai, bet ir valstybėms narėms, nustatant tikslus dėl E, darbo pagal ryšį reglamentą. Dėl kalbų mes darome kur kas daugiau. E, iš pareiškėjų gavome informaciją, ją dabar nagrinėjame dėl kalbų. Pažiūrėsime, ką dar galime padaryti. kaip sieksime pagalvoti, kaip e, geriau atlikti vertimus, kaip e, dar geriau taikyti ryč nacionalinių lygmenių. Aš tikiuosi, ponė pirmininkė, kad atsakiau daugiau ar mažiau visus klausimus, kurie man buvo pateikti. Kris e, Deivis. Į mano klausimą nebuvo atsakyta. Gal galėtų direktorius įvertinti tą klausimą dėl mūsų chemijos pramonės konkurencingumo kaip ryč tai įtakojo, ar pagerino tą konkurencingumą, ar pakenkė jam, ar iš esmės padėtis liko nepakitusi. Ačiū. Na, be abejo, tai yra e, klausimas, kurį komisija turėtų atsakyti, nes būtent jie nagrinėja konkurencingumo klausimus, vertina pramonę. Ir dabar kaip tik atliekamas yra vertinimas. Aš tikiuosi, kad kitais metais kai bus baigta studija, jie galės atsakyti. Bet mano akimis žiūrint, bent jau kol kas matau, kad įmonės registruojasi tikrai aktyviai. Buvo tam tikrų grėsmių dėl žemesnės grandyjas įmonių nes buvo bijomasi, kad tam tikros medžiagos apskritai dinks iš rinkos. Taip pat, kad jų tiesiog atsisakys tiekimo grandinė arba kad tiekimo grandiniai kils didelės neigiamos pasiekmes dėl tam tikrų medžiagų išnykimo, sakykime. Bet šiuo klausimu aš taip pat susisiekiau su direktoriu kontaktinė grupė, kurią sudaro atstovai ir iš komisijos, ir iš mūsų agentūros, ir iš pramonės. Ir kol kas ta grupė, kontaktinė grupė, jokių panašių pavyzdžių ne, neužfiksavo. Ir aš bent jau kol kas suprantu, kad pramonė tikrai gali ir toliau konkuruoti, net ir uh, atsižvelgiant į tai, kad jiem reikėjo susimokėti už pirmą registraciją. Labai ačiū, Jūs išsamei atsakėte į mūsų klausimus. Dėkoju Jums už Jūsų darbą, Jūsų agentūros darbą. Dėkoju už prisistatymą ir linkim sėkmės. Dabar siūlau pereiti prie šešto darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas susijęs su živ AIDS. Kaip žinia, komisija 2009 metais yra patvirtinusi, patvirtinusi komunikatą skirtą kovai su živ e, e, Europoje. E, Numatytas priemonės iki 13 metų buvo pasiūlyta strategija, kurios jie buvo pažymėti trys svarbus punktai, bet ne viskas vyko taip, kaip kad norėjome. Uh, Ir šiame kontekste yra pateiktas klausimas žodžiu, taigi dabar suteiksiu žodį e, vienai iš autorių. Pirmiausia kalbės ponė Grostet, paskui ponė Childers. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Labai svarbu grįžti prie šio klausimo Europos parlamentui labai rūpi tai, kas vyksta dabar. Norėčiau priminti, kad 2008 metais parlamentas yra patvirtinęs rezoliuciją. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia gerinti dieno, diagnostiką, taip pat gydimą. E, po to, po rezoliucijos, Europos komisija paskelbė komunikatą dėl kovos su živ AIDS ES ir šios ribų 9-13 metams buvo e, sakoma, kad reikia e, mažinti atvejų skaičių, bet dėje matome, kad tiek kaiminėse šalyse, tiek ES užsikrėtusių ir susirgusių mm, šiomis lygomis ir virusų skaičius išlieka aukštas ir labai dažnai nediagnozuojamas e, užsikrėtimas virusų ar lyga. Ir dabar matome, kad e, e, Rizika, kad pacientai, kuriems nenustatyta diagnozė, perduos živ yra 3,5 karto didesnė nei rizika susijusiu tais, kad, kai, kuriems diagnozė yra nustatyta. Taigi reikia kalbėti apie diagnozavimo svarbą ir apie gydinimo svarbą. Taip pat atlikti nauji tyrimai, kurie mums leidžia sustiprinti kovos su živ AIDS e, strategijos e, priemonės Ir reikia siekti, kad e, Neseniai e, atlikti bandymai rodo, kad galimybės gauti gydymą ankstyvoje stadijoje e, iki 96 procentų sumažina pacientų turimo viruso užkrečiamumo ir živ perdavimo rodiklį. Reikia kalbėti apie diagnostiką, apie gydymą kur kas geresnį, reikia kažkokiu būdu suvaldyti šią epidemiją. Dėl to reikia veiksmų plano stipresnė, reikia, kad Europos komisija e, labiau taikytų prevencijos strategiją, atsižvelgtų į naujus e, poslinkius e, mokslo tyrimų srityje, diagnozavimo srityje ir taip pat reikia siektis, kad e, būtų laikomas įsipareigojimų, e, kurie būtų, buvo prisimti pernai Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos aukšto lygio susitikime živ AIDS klausimais. Reikia taip pat daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie yra labiau pažeidžiami ES, kuriems kyla dėsnė grėsmė užsikrėsti e, živ ar susirgti AIDS. Ir e, mes būtent teikėme tokį klausimą. E, ačiū dabar ponė Čelders. Care, think... Ačiū. Na, akivaizdžiai yra daroma pažanga medicinos srityje, tačiau dar ne viskas yra išspręsta žiūk ir AIDS srityje, todėl reikėtų elgtis atsargiai tokių lygų atveju. Taigi tikrai sveikinu rezoliuciją dėl živ ir AIDS. Mums reikėtų koncentruotis į kelias sritis, kai kurios iš jų minimos rezoliucijoje. Pavyzdžiui, prioritetinės grupės tikrai geresnių rezultatų galim pasiekti, jeigu tinkamai atliksime vertinimą, įrengsime tikslinės strategijas ir tikslinės grupės išskirsime. Toliau. ŽIF ir AIDS politika ir programos turi būti derinamos su žmogaus teisų programomis. Deja, dažnai tokios nuostatos yra neįgyvendinamos. Labai dažnai įmonės arba organizacijos pasitelkia žmogaus teisės tam, kad apribuotų tik tai savo veiklą, nes siektų gerų rezultatų. Labai svarbu, kad visi dirbtumėm kartu rengiant programas ir politikos tam tikras priemonės dėl živ ir AIDS ir paskui jas tinkamai gyvendintumėm. Taip pat reikia išsklaidyti tam tikrus mitus dėl tikslinių grupių ir dėl šio viruso perdavimo ir galimybės užsikrėsti. Akivaizdu, kad reikia daugiau visuomenės informavimo. Ir prevencija, prevencinės grupės, prevencinės sritis tam tikros taip pat turi būti nustatytos ir reikia ir toliau nenuleisti rankų kovojant visiems kartu su šia lyga ir tenka tik apgilestauti, kad ir 21 amžyje ši lyga tikrai kelia didžiulę grėsmę. Ačiū. Kris Deivis. Ačiū. Antonija Pavanova yra viena iš šešėlinių pranešėjų, tačiau ji jį negalėjo atvykti, jie manęs paprašė pasisakyti jos vardu. Tai yra, kad grupė remia rezoliucijos projektą, sveikina konkrečius pasiūlymus dėl ankstyvo tyrimo, prieigos prie gydimo bei bendrų infekcijų gydimo, tokių kaip tuberkuliozė. Taip pat jį mano, kad reikėtų koncentruotis į vidutinio laikotarpio strategiją skirtą ES ir kaiminėm šalim. Tik tai gal reikėtų pakoreguoti pavadinimą to dokumento, jei tam visi pritarsit. Taip pat ji mano, jog reikėtų ir papildomų aspektų įtraukti ir papildomai dėmesio skirti ir pirminiai prevencijai bei informavimui, ypač tarp aukštos rizikos grupių, tokių kaip E, narkotikus intraveniniu būdu vartojančių asmenų ir taip toliau. Taip pat reikėtų kovoti su e, stigmatizavimu šio klausimo, e, reikėtų išsklaidyti daug mitų dėl žmonių sergančių šiomis lygomis, taip pat reikėtų šias nuostatas įtraukti ir nacionalinius planus dėl živ ir AIDS, pasižiūrėti apskritai ir nacionaliniai planai yra veiksmingi, ar jie yra veiksmingai gyvendinami. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ir šios epidemijos išplitimo rizikai į kaiminės šalis. Ji taip pat atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad mes skiriame daugiausiai pagalbos besivystančiam pasauliui ir galbūt pranešėja ir bendra pranešėjai uh, turėtų parengti ir pastraipą šiam tekstui, kuriame uh, tai paminėtų ir kalbėtų apie tai, kaip galima būtų pasauliniu lygiu skirti daugiau ES lėšų kovai su šią problemą. Dėkoju, matau, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Tokiu atveju paprašysiu pona Hubel, komisijos atstovą, pasisakyti, jeigu jisai to norės. Labai ačiū, labai trumpai, kadangi neturime daug laiko. Labai svarbu yra tai, kad komitetas parengė tokį politinį pareiškimą parlamento vardu. Živ AIDS problemas sprendžiant politinis matomumas yra nepaprastai svarbu, tai susiję ir mūsų, su mūsų turima strategija. Jeigu galiu, padarysiu trejata pastebėjimų, labai trumpai. Pirmiausia, ir tai yra susijęs su to, kas buvo anksčiau pasakyta, mes turime e, egzistuojančias strategijas sujungti. E, pirm, e, reikia galvoti apie strategijas dėl kovos su živ AIDS ES lygmenių valstybėse narėse ir pasauliniu lygiu. Toliau, turi, man atrodo, kad iš tikrųjų jau esame labai daug ką padarę, pasiekę, derindami su valstybėmis narėmis e, susijusiais asmenimis, suinteresuojais asmenimis, e, pilietinė visuomenė e, dėl įvairių prevencinių priemonių ir mes turime galvoti, kur mūsų pastangos reikalingiausios. Labai svarbu užtikrinti matomumą, uh, mūsų darbo. Ir trečias dalykas, mes turime žiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse su uh, Europos lygų stebėsienos centru ir uh, taip pat uh, konferencijos Dublinė metu apie tai kalbėsime ir uh, Turime dabar pakankamai medžiagos, kad pamatytume, kokie mūsų tolesni prioritetai, bet jūsų iniciatyva yra labai sveikintina ir mes pasižiūrėsime, kaip klausysis reikalai rengiant rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju. Pas mus taip pat lankosi e, Europos e, lygų stebėsienos ir kontrolės centro vadovas, ponas e, Šmergeris, galbūt jūs norėtumėt pasisakyti. Merci beaucoup. Uh, ECDC is very pleased that ECDC e, malonu, kad jūs naudojatės tomis, tą informaciją, kuri yra teikiama ir remdamiesi tai formuojate savo politiką. E, norėčiau išreikšti vieną nuogustavimą. Aš visiškai pritariu jūsų išsakytams mintims, tačiau dėl ekonominės krizės galėtų būti taip, kad e, kai kurios valstybės e, ne visada nori pasirengusios skirti daug dėmesio prevencijai ir ankstyvajam nustatymui. Tuo tarpu šis rytis yra itin svarbi. Um, nenustatom, ne, nediagnozuojama AIDS pakankamai ankstyvoje stadijoje. Tuo tarpu e, tiems žmonėms, kurie yra infekuoti, ne, nepakankamai anksti yra teikiamas gydimas. Reikėtų užtikrinti, kad e, ankstyvo diagnozė vyktų kaip galima greičiau. Bien, merci beaucoup pour uh, ces, ces... Labai ačiū Jums už mintis. Daugiau niekas neprašo žodžių. Noriu priminti Jums, kad spalio 14. 12 valanda yra pakeitimų pateikimo terminas. 22 lapkričio komitetas svarstys šį klausimą, o per pirmąją gruodžio sesiją bus e, svarstamas šis klausimas plenarnėje sesijoje. Toliau kitas darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis su e, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro direktoriumi Marko Sprengeriu. E, prašau direktorių ateiti pas mus į salės priekį ir pakalbėsime su jumis apie lygų prevenciją ir kontrolę. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Prašom, direktor, žodis jums. Merci beaucoup, madame prezident. First of all. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad buvo Labai malonu išklausyti ponę Mariną Janakudakis, ponę Ajuso, ponę Velfelno ir Envi komiteto pirmininką atvykus į Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrą praėjusį mėnesį. Panašu, kad šis aparatas neveikia. Taigi, e, buvo naudingos tos diskusijos ir aš norėčiau pirmiausia padėkoti Marinai, kurios dėja čia nėra. Ji yra mūsų kontaktinė parlamento narė. Noriu padėkoti jai už skirtą laiką ir bendradarbiavimą su mūsų centru. Uh, E, taip pat noriu padėkoti už renginius, kurie rengiami šį rudenį. E, Ji kreipėsi į mane, kai aš buvau paskirtas direktoriumi, prašydama kuo dažniau lankytis šiame komitete. Lapkričio 22 dieną per pietus Marina kartu su Karin Katenbach e, pateiks pranešimą apie sezoninį influenza e, virusą. E, kalbant apie pono Rivazį pranešimą, aš turiu pasakyti, kad Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras teiks informaciją apie galimą vakcinavimą nuo gripo Bendradarbiavame kartu su Sanko generaliniu e, direktoratu ir e, šis renginys vyks lapkričio 22 dieną. E, lapkričio 30 dieną ponas Jana Kudakis taip pat organizuoja, organizuoja kitą renginį, vyks diskusijos ir jūs sulauksite pakvietimų į šiuos abu renginius. Ir pagaliau Marina Jena Kudakis baigs mūsų mokslinę konferenciją lapkričio 8 dieną, susitiks su mūsų valdyba, valdybos nariais kitą dieną. Tačiau pirmiausia, norėčiau aptarti tas temas, kurios buvo aptartos Stoholme viešint jūsų komiteto nariams. Tačiau prieš perėdamas prie šios temos Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. Taigi noriu padėkoti už jūsų susidomėjimą. Nei ECDC mes negauname jokių, jokio finansavimo iš komercinių įmonių ar farmakologinių įmonių, nei mūsų centras, nei mūsų nariai. Mokslinės rekomendacijos e, vyksta konsultuojantis su mūsų patarėjais. Mūsų visi ekspertai sudaro ekspertų grupės ir jie turi pateikti savo um, interesų deklaracijas, jas galite rasti mūsų tinklavietėje. Norėčiau grįžti prie jūsų komiteto, tai yra Envi komiteto delegacijos vizito mūsų centre. Ši delegacija e, dalyvavo mūsų stebėsenos e, susitikimuose. Ir pirmajame puslapyje jūsų bylose galite rasti informaciją apie mūsų kontrolės centro stebėsenos misijas. E, kiekvienais metais vyksta stebėsenos misijos, mes nagrinėjame įvairius statistinius duomenis, e, reaguojame į įvykius visame pasaulyje. Taip pat Esame sukūrę ankstyvojo įspėjimo ir prevencijos sistemą bendradarbiaudami su Sanko generalinio direktoratu. Taip pat bendradarbiavame su valstybių narių atsakingomis e, institucijomis. Taip pat renkame duomenis susijusius su epidemijomis. Tai vyksta bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir tarptautiniais partneriais visame pasaulyje. Taip pat e, vykdoma epidemiologinė stebėsena visoje Europos Sąjungoje bei visame pasaulyje gaudame signalus apie galimas epidemijas bendradarbiaujame su mūsų nacionalinės ar tarptautinės partneriais, taigi kiekvieną darbo dieną 11.30 yra surenkama visa gauta informacija ir priimami sprendimai remiantis ją. Taigi, Rugsėjo 20 dieną jūsų ekspertai ir mūsų ekspertai uh, aptarė uh, informaciją susijusią su trimis akademijomis. Pirmiausia, uh, turistų metų turistus ištikusi lyga, legionierių lyga ir kitos dvi lygos susijusios su malarija e, dviejose Graikijos vietose. Taip pat timų e, epidemija, kuri pasitaikė visoje Europos Sąjungoje. Mes buvome paprašyti Europos komisijoje parengti greitą rizikos vertinimą dėl šių protrukių. Valstybės narės e, turi įsipareigojimą teikti duomenis ir bendradarbiauti su ECDC. Galiuojantis teisės aktai neseniai buvo peržiūrėti komisijos. Noriu pakalbėti apie grėsmes, kurios buvo aptartos viešinti jūsų delegacijai. Tikriausiai žinote, kad Gazizi yra nedidelis miestelis prie ežero Italijoje ir daugelis mūsų ekspertų yra atvykę iš Vokietijos ir kitų šalių. Tikriausiai žinote, kad mes nuolat dalinamės informaciją su ES partneriais ir viešosios sveikatos institucijomis. Taip pat e, visa informacija yra traktuojama labai e, jautriai. Niderlandų ir Vokietijos gydytojai renka informaciją apie atitinkamus atvejus. ir Lazizi e, miestelėje mes taip pat aptarėme e, esamus protrukius šios legionierių lygos. Dėl maliarijos atvejų Graikijoje kitos valstybės narės ir pasaulinės sveikatos organizacija teikiama pakankamai dėmesio e, šiam lygos protrukiui, informuodama E, turistus, kurie vieši Graikijoje, apie priemonės, kurių reikia imtis. Dėl timų pagrindinė e, epidemijo, epidemijos protrukiai ES yra tokie svarbus, e, kad gali kelti grėsmę ir visam pasauliui. Ar galite tai įsivaizduoti? tos valstybės narės, kurios e, buvo anksčiau paskelbtos kaip e, tymų nepaliestos arba įsigydžiusios nuo tymų e, keičia savo statusą ir joms taip pat iškyla grėsmė, todėl reikia imtis e, konkrečių veiksmų. Pone pirmininkė, noriu pateikti Jums informacijos, e, kokių žingsnių buvo imti šioje srityje. Gera žinia yra tai, kad legionierių lygos protrukis Lazyzoje jau pasibaigė, jis yra pažabotas. Italijos valdžia ėmėsi teisingų veiksmų buvo atrastas legionierių lygos sugėlėjęs vandenyje ir taip pat atitinkamos e, Valdžios institucijos informavo turistus, e, kad jie e, gali taip pat užsikrėsti. Taip pat buvo parengti rekomendacijų projektai Vokietijos turistams ir turistams atvykusiems iš Junktinės karalystės buvo numatyti e, gydimo būdai. Dėl šio viruso galima susirgti plaučių uždegimu, kuris gali būti ir mirtinas. Naudojantis Europos ankstyvojo perspėjimo ir prevencijos sistema buvo E, šis protrukis laiku nustatytas ir pažabotas. Tai vyksta bendradarbiaujant ES lygmenį ir tokiu būdu yra išgelbstimos gyvybės. Dėl maliarijos atvejų šiandien nustatyti apie 17 maliarijos atvejų e, penkiose srityse. Prieš dvi savaitės, e, reaguojant į Graikijos prašymą, mūsų ekspertų komanda savaitę savaitę praleido vertindami šią situaciją. Jie pateikė savo ataskaitą e, dėl e, žemės ūkio srities, kuri gali būti paliesta malarijos. E, buvo išnagrinėti naujai užsikrėtusių malariją žmonių atvejai. Taip pat um, naujai užsikrėtusių žmonių skaičius kitose valstybėse narėse yra ribotas. Jei jūs norėtumėte gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje. Mane labiausiai neramina nauji duomenys apie tymų protrukius. E, Envi delegacijos viešnagės mūsų centre metu rugsėjo 20 dieną buvo nustatyti 26 tūkstančiai e, timų atvejų. Tuo tarpu dabar šis skaičius išaugo iki 28 tūkstančių, yra 3 mirties atvejai. E, o iš viso 10 per šiuos metus. Pane pirmininkė, malarija Graikijoje ir legionierių lygos protrukis Italijoje yra tokių lygų pavyzdys, kurios gali būti nustatomos kiekvieną dieną visame pasaulyje. Tai yra vieni didžiausio e, epidemijų protrukių pastaruoju metu. Uh, Noriu perėti prie to, kokią veiklą užsieima ECDC ir kokie mūsų prioritetai yra e, ateinančiais metais. Dar prieš metus, 2010 e, metų spalį, aš e, kalbėjau apie svarbiausias mūsų užduotis, apie mūsų atsakomybę, socialinę atsakomybę ir apie mūsų centro prioritetus. Buvo kalbėta ir apie restruktūrizaciją. Praėjusiais metais aš kalbėjau, kad turėtume užtikrinti maksimalų kiekvieno išleisto euro panaudojimą. E, per metus mes e, įvedėme, įdėgėme naują e, finansavimo sistemą, perėmėme dalį išlaidų iš trečiosios eilutės, jos buvo skirtos administracinėms išlaidoms. Jei jūs pažvelgsite į skaidruolės, tai matysite, kad mes beveik nieko neišleidome epidemiologinės stebėsenos veiklai. Tačiau realybė vis dėlto yra tokia, kad mes daug investuojame epidemiologiniai stebėsenai, nes e, ši sritis yra itin svarbi. Jo labiau, kad ji e, leidžia įsivaizduoti, kaip yra apskritai paskirstomi mūsų finansai, remiantis mūsų darbo programą. Vasario mėnesį mano valdyba pradėjo ECDC restruktūrizaciją. Mes sumažinome mūsų skyrių skaičių Andrija Kamon, E, tapo direktoriaus pavaduotoju. Taigi Andrėja dabar yra mano pavaduotojas. E, e, pavaduotoja, tikriausiai žinote, kad lyčių lygybės aspektas yra itin svarbus mūsų centre. 55 procentai visų darbuotojų yra moterys, tačiau jei pasižiūrėsite, kas yra valdyboje, tai 88 procentai yra vyrų, taigi mažiau nei 40 procentų visų svarbių postų yra skirto moterims. Mūsų išteklių ir koordinavimo skyriuje, teisės tarnyboje įvyko taip pat tam tikrų pasikeitimų mm, ir tris svarbius postus užėmė moterys tiesiog todėl, kad jos dirbo daug geriau. Kalbant apie bendrą restruktūrizaciją, mes bandėme uh, E, imtis kai kurių veiksmų, pirmiausia, e, tiksliau nustatyti mūsų prioritetus, labiau suvokiant savo atsakomybę. Daugelis mūsų ekspertų dirba dviejose e, skyriuose. Mūsų septynių lygų skyrė dirba įvairūs ekspertai, vadovaudamiesi mūsų prioritetais ir mūsų darbo programa. Jei pasikeičia prioritetai, jei pavyzdžiui nustatoma epidemija, tokia kaip EHEC arba kokia nors kita, kita mes galime dalį ekspertų e, skirti, kad jie dirbtų būtent e, toje srityje. Taip pat mes nusistatę esame ir e, ilgalaikius tikslus, tokius kaip kova su živ, AIDS ir kitomis lygomis. Mūsų centrą kritikuojate tiek jūs, tiek komisija dėl mūsų biudžeto išlaidų. Vienas mūsų prioritetų yra pažanga šioje srityje. Daug čia nuveikė ir mano pavaduotoja. Mes ėmėmės svarbių žingsnių, kai kurie žingsniai vis dar vyksta. Ir šiais metais mes panaudosime nedaugiau nei 50 procentų savo biudžeto Tai yra 7 procentais mažiau nei praėjusiais metais. Kalbant apie mūsų tarpdisciplininius tikslus šiais metais, čia pasiekta didelės pažangos. Noriu priminti, kad jūs labai neramino EHEC bakterijos protrukis Vokietijoje. įvairiose ES laboratorijose tirtuose maisto produktuose nebuvo rasta tos bakterijos. Ir aš sutelkiau mikrobiologų komandą mūsų centre. Buvo džiugu, kad ši Šiai komandai vadovavo profesorius Markas Trolensas, vienas e, pačių svarbiausių ES ekspertų. Jo vaidmuo pažabojančią epidemiją buvo itin svarbus. Mūsų komanda glaudžiai bendradarbiavo e, siekdama užtikrinti, kad e, visi tyrimai nacionalinėse laboratorijose būtų atliekami e, tinkamai. Buvo sukurtas atitinkamas laboratorijų e, tinklas bendradarbiaujant ir su Sanko generalinio direktoratu. Vienas svarbiausių mūsų prioritetų ir kitais metais bus šis bendradarbiavimas. Pone pirmininkė, birželio mėnesį seminare Spalio 10 dieną bus surinkta e, konferencija, bendradarbiaujant su Sanko generalinio direktorato e, mokslininkais bus kalbama apie EHEC bakterijos sukėlėjus ir apie e, e, virusologinius iššūkius, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Turime e, tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių spręsti E. coli bakterijos sukelto viruso temą. Aš e, taip pat e, stengsiuosi, kad būtų tinkamiau suvokti nauji iššūkiai. Taip pat turėtum, stengsimės, kad Romų sveikatos būklė taip pat pagerėtų. Tikriausiai vienoje skaidruolėje matote ir vaikus. Čia pateikami statistiniai duomenys apie e, vaikus susirgusius tuberkuliozę. Kalbėsiu ir apie mūsų prioritetus e, ateinančiais metais. Yra daug e, vaikų ES, kurie nėra vakcinuoti nuo šios lygos. Tymų atvejs parodė, kokį pavojų tai gali sukelti. Buvo e, surinkta svarbi konferencija apie vaikų vakcinavimą. E, vakcinavimas nuo tymų yra e, prioritetinė tema visai Europos Sąjungai. Mus remia ir generalinis Sanko direktoratas bei mūsų valdyba. E, taigi skiepai nuo timų bus vienas svarbiausių mūsų užduočių. Labai svarbu e, tiek valstybėse narėse, tiek ES lygmenių suvokti e, skiepijų, skiepijimo svarbą nuo tymų. 28 e, tūkstančiai infekuotų žmonių skaičius tikrai kelia nerimą. Ir dabar tikriausiai matote ir skaidruolę. Tiesa, jos nematote, tačiau iš jos paaiškėja, kad tyrimai neturi jokių ribų, nematome jokio padalyjimo. E, kai kurios valstybės, kurios e, kuriuose nebuvo atliekama pilna vakcinacija, dabar susiduria su didesnėmis problemomis. Svarbiau kalbėti apie požiūrį, apie prioritetus ir apie politinę lyderystę. E, ta lyderystė kovoje prieš tymus yra itin svarbi. Ypač šeimos gydytojai ir pediatrai yra tie žmonės, e, į kuriuos žmonės kreipiasi konsultuodamiesi dėl vaikų vakcinavimo. Būtent Gydytojai turėtų parodyti tą reikiamą lyderystę, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse e, daugelis pediatrų galbūt nenorės imtis tos, to vaidmens, lyderystės vaidmens. Net jei jūs prieštaraujate e, vakcinavimui nuo, sky, nuo timų, jūs turėtumėte laikytis griežto skiepų kalendoriaus. Gydytojai ir pediatrai turi kalbėti apie šią problemą Ir iš jūsų taip pat mes tikimės paramos. Prieš savaitę aš kreipiausi į e, pediatrus, prašydamas griežtesnio jų žodžio, skatinant skiepytis nuo timų. Parlamente šį rudenį vyksta daug renginių. Norėčiau e, kreiptis ir į savo darbuotojus, kad jie teiktų kai kurias rekomendacijas jums. Mes galime naudotis ir socialinės e, žiniasklaidos priemonėmis, socialinės tinklais. Ir e, mes dažnai e, spausdiname, viešiname savo tinklavietėje rizikos vertinimo ataskaitas kuriomis naudojantis e, tam tikrų žingsnių gali imtis atitinkami ekspertai. E, Twitter socialiniuose tinkluose taip pat galime keistis informaciją skirtingomis kalbomis. E, noriu pakviesti ir jūs apsilankyti mūsų Twitter socialinio tinklo svetainėje. Norime apsaugoti mūsų piliečius nuo infekcinių lygų, tačiau mano supratimu turime imtis dar griežtesnių žingsnių. Ehm, e. coli bakterijos ir antibiotikams atsparūs bakterijų štamai turėtų būti žabojami ES lygmenio. Taip pat e, turime imtis svarbių žingsnių ne tik pažabodami živ virusą. E, norime apsaugoti jūs nuo e, šių lygų. Ačiū Jums uždėmesį, pasirengęs atsakyti į klausimus. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Labai greitai suteiksiu žodį tiems, kas nori paklausti. Pirmoji yra ponia Grostet, prašom. Labai ačiū direktoriai už ypatingai įdomų pasisakymą. Ačiū už vizitą pas mus. Jūs kalbėjote apie labai konkrečias problemas. E, labai išklausiau jūsų e, atidžiai informacijos e, dėl timų. Ir mes suprantame, kad Prancūzijos padėtis yra mm, kelianti nerimą, nes jūs sakėte, kad trūksta vakcinos. Taip pat e, sakėte, kad e, neskatina kai kurie gydytojai e, skiepyti savo vaikų. Ir tai yra gana pavojinga situacija. Taip, prie e, Žinome, kad galbūt anksčiau buvo problemų, bet galime būti tikri dėl e, vakcinos. E, aš manau, kad šiandieną ji yra jau gerai išbandyta ir nebekelia problemų nei vaikams, nei jų tėvams. Uh, Ir galbūt reikėtų daugiau komunikuoti su sveikatos apsaugos specialistais, e, šios ateities darbuotojais. Taip pat reikia kalbėti su sveikatos apsaugos ministrais, kad jie įgyvendintų, paskelbtų programas e, vakcinavimo nuo e, timų, nes kitaip galime susidurti su daugiau mirties atveju. Uh, Kitas dalykas - atsparumas antibiotikams yra paskelbta ataskaita šiuo klausimu. Mes e, atitinkamam pranešimui rengiamam su kolega e, Lėze teikėme pakeitimus. Reikia stebėti situaciją. Norėčiau paklausti, kaip jūsų ankstyvo perspėjimo sistema ar gerai veikia tais atvejais, kai aptinkami nauji štampai E, bakterijų atsparių antibiotikams ir ką jūs e, galvojate apie e, kryžminį perdavimą nuo žmogaus gyvūnams ir atvirkščiai. Mano nuomonė, reikia kalbėti apie šį labai svarbų aspektą. Mes ką tik kalbėjome apie živ AIDS, tai nekalbėsiu apie, apie AIDS ir apie tai nekalbėsiu, bet noriu paminėti gripą. H1N1 e, e, kūriama nauja vakcina, nes tebe išlieka pavojus, kad gali pasireikšti protrukis. Ar, ar reikia tokios vakcinos? Ir e, kitas e, klausimas susijęs su paukščių gripu, jisai grįžta e, tai yra H5N1, jis atrodo vėl grįžta į Aziją ir norėčiau paklausti jūsų, kokia jūsų nuomonė apie tai, ar mes esame pasirengę kovoti su e, protrukiu ir ką jūs esate numatę šioje srityje. Ačiū. E, bus e, pateikta dar ir daugiau klausimų dabar, ponė Makevin. Dėkui, kad atvykote pas mus, kad labai praktiškai kalbėjote dėl timų. Iš tikrųjų, skaičiai pribloškia. E, turtingos vakarų Europos šalis dabar kenčia nuo e, timų protrukio. Aš mačiau programą per BBC, kurioje buvo pasakyta, kad mes eksportuojame tymus ir besivystančiame pasaulyje dešimtis tūkstančių vaikų miršta nuo jų. Mes leidome tymams sugrįžti ir manau, kad tai susijęs su neatsakingais e, gydytojais, nesakingai žurnalistais, nes e, buvo sakoma, kad e, nesvarbu šis klausimas, e, tėvai žino, kad vaikų nereikia skiepyti nuo timų. Būtent tai buvo kalbama. Tačiau aš iš tikrųjų norėčiau daugiau iš jūsų foninės tam tikros informacijos apie tymus. Galbūt turite duomenų apie atvejus pagal šalis ir panašios informacijos, pirmiausia, dėl Junktinės karalystės. Labai būtų malonu gauti tokių e, duomenų. Ir kaip jūsų, dėl jūsų prioritetų, ką jūs e, ketinate daryti, ar e, turite, ketinate įvertinti, koks poveikis bus šių protrukių politikams, pavyzdžiui, ar ministras sveikatos apsaugos imsis priemonių, ar gydytojai bus priversti kažką daryti. Tai kaip į tai veikia jūsų uh, požiūrį. Kitas dalykas - jūsų prioritetai. Man atrodo, kad labai e, svarbu žiūrėti į nevienodą sąlygą sveikatos apsaugos srityje. Imigrantų sveikata yra labai svarbus dalykas. Ką jūs e, darysite? Aš anksčiau užsimiau labdaringą veiklą, dirbau labdaringą organizacijoje, buvau atsakinga už sveikatos apsaugos klausimus mes e, turbūt tikrai turime galvoti, kaip e, padaryti skirtumą. Jeigu mes negalime padaryti skirtumo, tai galbūt reikia leisti kitam tas skirtumą daryti. Ir e, e, aš noriu paklausti, ką jūs galvojate apie neligybę sveikatos apsaugos srityje, nes daug NVO dirba šioje srityje ir panašiai rytoj balsuosime dėl atsparumo antibiotikams ir norėčiau, norėčiau paklausti jums, ką jūs darote šioje srityje. Galbūt jūs galite pasakyti valstybėms narėms e, apie savo darbus, pranešti, kad mes rytoj per savo balsavimą nekartotume. Kitas dalykas e, - apsinuodimas maistu e, ir konkrečiai dėl ekoli bakterijos. Aš nežinau, ar jūs susijęs su uh, kažkokiais veiksmais, mes nieko daugiau iš komisijos nebegirdime. Kaip jūs šioje visoje situacijoje veikėte, noriu paklausti. E, daugiau niekas nenori pateikti klausimų, tai pats paklausiu. Pastebėjau, kad jūs turite specialią e, biudžeto eilutę, kuris skirta išanalizuoti klimato kaitos poveikį sveikatai. Tai labai gerai ir labai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie šią priemonę. Toliau e, atsparios bakterijos. Gal ne pagal savo kompetenciją, bet šiaip jūs galite uh, bandyti ieškoti ryšio tarp gyvūnų gerovės ir tarp atsparių bakterijų. Ar jūs žiūrite į tai? Tai tarsi patektų jūsų kompetencija. Jeigu, pavyzdžiui, mes e, daugiau dėmesio skirtume gyvūnų gerovai, reikėtų mažiau antibiotikų e, ir panašiai. Kaip kad e, žiūrint ryšį su klimato kaita, jos poveikį. Jos poveikį. Su maisto saugos agentūra turėjome keletą konfliktų, žinome, kad iškilo konfliktų dėl e, ekspertų interesų ir kaip dabar yra jūsų organizacijoje dėl vakcinos, dėl skiepų, kaip jūs užtikrinate savo ekspertų nepriklausomumą tokiuose srityse. E, abu klausėjai kalbėjo apie vakciną skiepus nuo tymų. Buvo kalbama apie Prancūziją ir Junktinę karalystę, apie tai, kad balsavom, kad nereikia vakcinuoti. Dabar e, vis tik tai kalbama apie tai, kad vaikai blogai miega dėl to, kad jie buvo paskiepyti. Tai kaip galima įvertinti atvirai riziką privalumus skiepų, kad žmonės nebijotų jų. Taip pat matau profesorių Žakšir, kuris yra parlamento paskirtas atstovas. Galbūt jūs norėtumėte ką nors pasakyti, jūs mums atstovaujate valdyboje e, centro. Labai ačiū. Pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galėjau atvykti pas Jūs. Pirmą kartą per ketverius metus aš esu Jūsų atstovas valdyboje centro, tai priartina Jūs prie šio centro. Ši agentūra dirba puikiai, vadovavus ir ankstesniam direktoriui, dabar antras direktorius vadovauja, darbas atliekamas toks pat, gal šiek tiek skirtingai. Valdyboje E, mano kolegė yra ponė Maliori, jie anksčiau taip pat buvo parlamento narė, bet negalėjo atvykti šiandien. Aš manau, galiu kalbėti ir jos vardu. Noriu pasakyti, kad mums yra labai aktualu, kaip jūsų atstovams užsitikrinti, kaip galima daugiau asmeninio ir šiaip susidomėjimo apskritai šiuo centru. E, delegacija, kuri lankėsi e, pas mus, pirmininkavo Jolainen, tai delegacija apie tai taip pat kalbėjo. Buvo kalbama apie e, tam tikrus e, asmeninius veiksmus parlamentarų Marinos e, Janakudakis, Karenbach ir kitų apie pastangas surenkti tam tikrus bendrus renginius. Tai yra geras požiūris. Mes su kolegija Majori taip pat sulaukėme pritarimo savo pasiūlymams, nes e, anksčiau iš parlamento nebuvo niekas atvykę ir buvo labai sunku išsiaiškinti, kas rūpi parlamentui. Dabar nariai pateikė tam tikrus klausimus diskusijoms aktualiais dėl aktualių dalykų ir tai yra labai naudinga. Ir dėkuoju Jums už tai. Dabar e, perinu prie to, ką sakė ponė Grostet ir Makaran dėl timų Nuo pat pradžių buvo vaidinamas vaidmuo e, tam tikras e, paskirstant įgaliojimus e, centre. John Bowis dirbo anksčiau šiuo klausimu, tai sakoma, kad reikia veikti pagal tam tikrą situaciją. Ir E, kartais sakoma, kad pavyzdžiui vakcinavimo srityje centras turėtų nesikišti. Aš prisimenu, kai centras e, pateikė rekomendaciją dėl vaikų e, skiepijimo ir ypač didelės šalis pasakė, neturėtumėte kištis į tokius dalykus. O dabar matome, kad gali tekti tą daryti, nes kyla problemų. Manau, kad parlamento yra gera mintis pasižiūrėti į šį klausimą. Dėkuoju poniai Grostet ir poniai Pakaven už jų pastabas. Nes iš jų išplaukė mintis, kad reikia aptarti šį klausimą. Mažesnės šalis labai džiaugiasi e, centro parama, bet su didelėmis šalimis e, iškyla problemų, nes jie turi didelį aparatą, kuris sklandžiai dirba. Manau, kad e, šį klausimą reikėtų parlamente kelti ir jį apsvarstyti. Nenoriu per ilgai kalbėti, bet dar vieną punktą paminėsiu, kuris, mano nuomonė, yra jums svarbus. Tai yra uh, klausimas, kuris gal netiesiogiai jums aktualus. Uh, tai yra bendravimas tarp politikų, profesionalų, gyventojų. Uh, E, buvo, prisimename, gripo protrūkis H5N1, jo, jo metu nacionalinės atitinkamos institucijos, pasaulio sveikatos organizacija ar lygų e, stebėsinos centras nevadovavo. Pirmiausia, viskam vadovavo socialinė žiniasklaida, žiniasklaida apskritai, politikai. ir buvo atliekami veiksmai, kurių valdžia pagal tam tikras taisyklės negalėjo paveikti. Aš minėjau tas e, institucijas, kurios e, negalėjo deramai veikti. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai kalbėti apie tai. Žinome, kokie klausimai yra svarbus. Buvo paminėtas atsparumas antibiotikams. Gydytojai, pavyzdžiui, dažnai išrašinėja tos antibiotikus, nors žino, kad to neturėtų daryti. Tai yra klausimas. Aš žinau, kad rytoj bus balsuojama dėl šio klausimo jūsų komitete. Taigi reikia kalbėti labiau apie poveikį ir apie evoliucinės problemas, kurias e, sužinome iš realaus gyvenimo. Pavyzdžiui, e, pasižiūrėkime, kaip e, katė elgesi su kačiuku, jeigu ką nors daro ne taip, katė paprasčiausiai jam sušeria. Ir kartais matome, kad nėra tiesioginio ryšio tarp užsikrėtimo ir mirties po savaitės. Jeigu būtų kitaip, tai gydytojas Pavyzdžiui, e, gydytojai nenusiplauna rankų ir tai e, tokiu atveju gali po savaitės e, mirti pacientas, jeigu tas ryšys būtų, poveikis būtų iš kartai, tada, aišku, gal gydytojai irgi labiau į tuos dalykus atsižvelgtų. E, šiaip jau baigdamas noriu pasakyti, kad reikia pasižiūrėti į e, lygų stebėsienos ir kontrolės centrą, tai yra puikia agentūra, ji turi atrinkamą struktūrą, taip pat priemonės, kaip kad tesi, e, kol kas jūs dar to nematėte, bet tai yra stebėsienos sistema, kuri koordinuoja duomenų bankus ir visus duomenys apie tam tikrus e, atvejus, e, pavyzdžiui, e, legionierių lygos atveju tik Stoholme buvo matoma, kad žmonės iš trijų ar keturių šalių visi buvo viename kaimelėje Italijos. Ši stebėsienos priemonė leidžia mums surinkti geros kokybės duomenis ir įvertinti tam tikrą veiklą. Tai yra puikia galimybė uh, užtikrinti dar didesnį jos veiksmingumą šios priemonės, ne tik tai infekcinių lygų atveju. Kai turime gerus patikrintus duomenys, galime ir chroniškų lygų atveju juos pritaikyti ir kitų lygų atveju, nes tai jums e, irgi turi būti aktualu. Pasižiūrėkime į diabetą. Diabetai gali uh, daugiau diabetikų gali užsikrėsti arba lengviau gali užsikrėsti infekcinėmis lygomis arba vaikai, pavyzdžiui. Taigi yra tam tikri e, ryšiai tarp infekcinių lygų, tam tikrų grupių ir kitų lygų. Manau, kad ateityje galbūt ne iš karto jūs kaip parlamentas norėsite pasižiūrėti tai, kaip geriau tokiomis priemonėmis kaip tesi e, pasinaudoti, kuri jau veikia ir puikiai taikoma e, lygų prevencijos ir kontrolės centro. Galbūt galima tą sistemą pritaikyti ir kitose srityse. Žinau, kad e, įgaliojimai e, prevencijos centro, lygų prevencijos centro yra riboti, ypač taryba primena dažnai apie tai. Bet Aš daugą pastebėjau per savo darbą, ten jau baigėsi mano antrą kadenciją, galbūt ji nebus pratesta, bet manau, kad jūs turėtumėte pagalvoti, kaip kitoms sritims pritaikyti, ką tik minėta mano stebėsienos priemonė. Dėkui Jums už tai, kad suteikėte man žodį, kad išklausėte ir aš pasakysiu dar, kad labai džiaugiuosi, jau galiu dirbti šį darbą jūsų labui ir tikiuosi, kad ir toliau mane patikėsite. Ačiū, kad pasisakėte. Labai įdomu buvo jūsų klausytis ir jei turite daugiau pastebėjimų, galite parašyti mums laišką mūsų komitetui, nes daug kolegų šiandien nedalyvavo posėdį ir negirdėjo, ką jūs pasakėte. O dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui. Ačiū. Dėkoju poniai Grostet. Taip pat poniai Makevan už klausimus apie tymus. Ir kalbant atvirai, na, mane taip pat gėdina tokia situacija, verčia jaustas nepatogiai, nes mes eksportuojame šią lygą į Pietų Ameriką, į Kanadą ir kitur. Į tas šalis, kurios e, buvo jau išnaikinusios beveik tymus, o dabar vėl iš mūsų jie, galima sakyti, tą lygą gavo. Mes kas keturias savaitės skelbėme detalę informaciją apie tai, kuriuose šalise užfiksuoti atvejai tyrimų ir jeigu jūs domina, aš galiu ir jums tą informaciją atsiųsti. Priminsiu, kad taip pat ir tarybos rekomendacijos buvo patvirtintos, pirmininkaujant Vengrijai. Jie parengė labai tvirtas griežtas išvadas dėl vaikų skiepijimo, tačiau pagrindinė problema yra, kaip pakeisti elkseną. Tai nėra paprasta. Uh, Ir aš pats praeitą savaitę paskelbiau straipsnį, kuriame ir sakau, kad žmonės e, ne visuomet pasitikė savo gydytojais. Ir piliečiai mm, dažnai nepasitikė politikai, sakėm, valdžia, tačiau pasitikė gydytojais. Tymai yra labai užkrečiama lyga ir reikia užtikrinti 95 procentų skiepijama nuo šios lygos ir daug gydytojų tikrai labai sėkmingai siekia gerų rezultatų. Tačiau yra ir kitokių atvejų. Kartais būna taip, kad tėvai tiesiog nėra įsitikinę, ar tikrai reikia skiepyti savo vaikus nuo šios lygos, net jei tai yra nemokama. Tai reiškia, kad vaikai gali užsikrėsti, susirgti timais. Daugelis, kai galvoja apie timus, supranta, kad tai yra, na, svarbi lyga, tačiau 25 procentai dabartinių atvejų yra sudėtingi ir reikia hospitalizuoti asmenį, nes timai perauga į plaučių uždegimą ir vienas iš tūkstančių atvejų netgi pereina į encefalitą. Taigi tai yra labai rimta probleminė lyga, su kuria iš ties labai paprasta kovoti. Tikiuosi, kad sveikatos priežiūros sistemoje dirbantys profesionalai prisims ir jiem tenkančią atsakomybę. Kągi mes darome? Mes pradėjome tam tikrą kampaniją, informavimo kampaniją. Taip pat viską žvelgėme iš socialinių mokslų srityje, žiūrime, kaip galėtumėm paveikti elkseną tiek piliečių, tiek medikų. Ir bandome taikyti tam tikrą regioninį principą, su, parengėm tam tikrą veiksmų rinkinį kiekvienam regionui atskirai, todėl kad tas pats sprendimas tikrai netinka įvairiem skirtingiam regionam. Taip pat parengsime ir komunikatą. Tikiuosi, kad kitais metais viską paskelbsime ir jau pamatysite pirmosius rezultatus, kuriuos tikrai nebus sunku įvertinti. Nes svarbiausia padidinti skiepų skaičių ir tokiu būdu sumažinsime timų atvejų skaičių. Taip pat labai svarbu, kad vaikai būtų skiepiami tarp vienerių ir dviejų metų, tačiau vėliau reikia ir antro skiepo, kuris yra ypatingai svarbus. Na, o kai kurios šalis aktyviai neremia būtent šito principo, tai yra to antro skiepo, reikia ir dėl to pradėti kampaniją. Toliau dėl atsparumo mikrobams. Žinau, kad jūsų laukia labai svarbi diskusija, aš skaičiau jūsų parengtą dokumentą ir tikrai jame nieko netrūksta. Jūs taip pat minite ir ACDC, mūsų centrą. Mes esame sukūrę, sukūrę tam tiklą tinklą, stebėsienos sistemą. Prieš porą savaičių aš pats buvau pakviestas dalyvauti infekcinių lygų e, konferencijoje Čikagoje. Tai buvo labai didelė konferencija. Ir pagrindinis lektorius e, ir kalbėtojas buvo profesorius Livemoras iš Junktinės karalystės. Jis yra uh, geriausiai žinomas ekspertas šioje srityje ir ji savo pasisakymą pradėjo skaidrę, kurioje buvo pateikta informacija apie tą mūsų tinklą. Taip pat PSO Europos skyrius su manim susisiekė ir klausė, kaip galėtų, ar, ar galėtų mm, panaudoti mūsų gautus rezultatus. Taigi tikrai mes matome, kad jau dabar daug kas keičiasi. Taip pat yra ir kitų tinklų, kuriuos sukūrėme. Pavyzdžiui, prieš metus išgirdom apie naujojo dėlio N1 atmainą e, viruso, atlikome spartų vertinimą, išsiaiškinome, kad padėtis tikrai gan prasta. Dabar atliekam dar papildomus vertinimus dėl taip vadinamo CPE ir ir toliau bandome tikinti medikus, kad jie turėtų skirti daugiau dėmesio šio viruso gydinimui. Jei neklystų, konkretesnės iniciatyvos bus pradėtos kažkada rudenį ir tikrai bus dedamos didesnės pastangos kovoti su tokiu atsparumu mikrobams. Toliau, dėl gripo. Irgi matėme spaudos pranešimą dėl H1N1 e, maisto ir žemės ūkio organizacija paskelbė tą informaciją apie e, naujas mutavusias atmainas viruso. Mes atlikom ir savo rizikos vertinimą, taip pat konsultavomės su PSO, bet kol kas darom išvadą, kad rizika tikrai nėra padidėjusi, rizikos lygis išlieka tas pats, tačiau reikia stebėti naujas atmainas e, H1N1 štamo. Tačiau mes stebime padėtį ir bendradarbiaujame su Žemės ūkio sektoriumi, taip pat su mūsų kontaktais Egipte ir kitose panašiose šalise. Beje, ar žinote, kad tarp Stokholmo ir Bruselio yra puikus skrydis, e, nes aš šiandien to skrydžio dėka galėjau sudalyvauti dar kitame susitikime iš ryto, kalbėjome ir apie naują vakciną ateinančiam sezonui gripo. Uh, Mm, padiskutavome ir su jais, ir su gamintojais. Kol kas lik ir didesnių problemų nėra. Viskas vyksta puikiai, yra gaminamos kokybiškos vakcinos. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip ateityje bendradarbiausime šiuo svarbiu klausimu. Jūs taip pat žinote, kad vyksta diskusijos dėl narkolepsijos, tai jau minėjote. Ir mūsų centrui prieš metus kilo didžiulis susirūpinimas šiuo klausimu. Ne tik apskritai dėl pavojaus, kad išplis narkolepsija, nes padėtis nebuvo tokia prasta, tačiau tai galėjo kelti grėsmę piliečiams e, ir sutrikdyti jų pasitikėjimą vakcinavimo skiepų sistemomis tai vėlgi susiję ir su timais, sakėm, ir skiepais dėl timų, nes vyko įvairios diskusijos Junktinėje karalystėje dėl galimų neigiamų skiepų pasiekmių, pavyzdžiui, kad tai sukelia autizmą ir taip toliau, tačiau tai nebuvo įrodyta. Na, o prieš metus, kaip jau sakiau, mes pradėjome vis daugiau dėmesio skirti narkolepsijai, pradėjome didžiulės, didžiulį tyrimą, kuriame dalyvavo keli tūkstančiai vaikų, labai daug investavome į tą studiją ir jau dabar rudenį tikimės rezultatų. Studija buvo labai sudėtinga, bet tikrai tikimės, kad gausim gerus rezultatus. Dėl IHEC e ekoli daug žmonių kalba apie tam tikrus skirtumus sveikatos sistemose, tačiau tai yra labiau bendro pobūdžio diskusijos. Ir man visada kyla klausimas, kaipgi mes galėtumėm kažką pakeisti uh, infekcinių lygų atveju. Bet pažiūrėkite į tuberkuliozę. Jos atveju taip pat yra daug neligumų, nevienodumų sistemą, nes labai dažnai turtingi pasiturinti žmonės neserga tuberkuliozę, jie serga tik skurdžiau gyvenantys ir 90 procentų atvejų yra sukoncentruoti keliose ES šalise. Žinome, kad kai kuriuose šalise, aš dabar jų pavadinimų nenoriu minėti, vaikai visų pirma nėra diagnozuojami, yra netinkamai nustatoma diagnozė, nėra nustatoma diagnozė, kad jie serga tuberkuliozę ir jiems nėra paskiriami vaistai. Aš tikiuosi, kad jūs prisidėsite prie kovos su tuberkuliozė, nes tai vienas iš ryškiausių pavyzdžių, kad egzistuoja tie skirtumai sveikatos priežiūros sistemoje. Toliau taip pat skiepai, vakcina nuo šios lygos. Yra dalis žmonių, kurie patys nusprendžia, kad jie nenori tokių skiepų, tačiau yra kita grupė pažeidžiam, pažeidžiami asmenys, kurie negauna tų skiepų. Ir mes dabar kaip tik ir bandom išsiaiškinti, kaip pasiekti tuos pažeidžiamus žmonės, tuos asmenys, kurie nori būti skiepiami, tačiau negali kažkaip gauti tų skiepų. Kitas dalykas, kurį jūs jau šiandien minėjote, tai buvo živ ir man buvo džiugu girdėti, kad jūs tai susijęte su žmogaus teisėmis. Jeigu mes nekovosime su živ, jeigu nebus ankstyvo diagnozavimo, nebus prieigos prie gydimo, vėlgi atsiras ta neligybė sveikatos rytyje. Toliau, vežys. gimdos kaklelio vėžys. Vėlgi egzistuoja tie skirtumai, tie neligumai, nes tyrimai ne, neatliekami pažydžiamiausioms grupėms ir to moteriam, kurios gyvena skurdžiau, kurios neturi e, išteklių tiem tyrimam. Lygiai tas pats yra su žmogaus papilomos virusu. Ir akivaizdu, kad reikia e, šviesti, kalbėti vyriaus, su vyriausybėmis ir įtikinti juos kažką keisti. Toliau dėl IHEC. Ekoli. Taip, nuo šio protrukio nukentėjo daug žmonių Vokietijoje. Matėme, kokios buvo uh, pasiekmes tokios infekcijos. Tikrai turbūt iki šiol nebuvome matę tokių atvejų. ECDC e, dalyvavo procese, mes turėjome apibriežti tuos atvejus, e, turėjome parengti tikrai nemažai gairių, ką daryti toliau, nes, kaip jau minėjau, šita atmaina viruso buvo labai reta ir iki šiol nebuvome su ja susidūrę, Taigi mes turėjom tai apibriežti, parengti tam tikras gairias ir turėjome padėti užtikrinti, kad epidemija ir likto pribota Vokietija, nors ir Prancūzijoje buvo protrukis, aišku, iš pat pradžių mes to nežinojome. Vienaip ar kitaip mes tikrai norėjome surinkti visą informaciją iš visų ES valstybių narių ir sudėti ją į savo sistemą. Mes taip pat pasitelkėme ir savo uh, ekspertų grupė, kurie užsima virusais plintančiais per vandenį ir maistą ir su jais aptarinėjome šį klausimą, aptarinėjome, kaip būtų geriausia gydyti ligonius. Taip pat bendradarbavome ir su Roberto Kocho institutu, taip pat su EFSA, vadovaujant Sanko. Ir tas bendradarbiavimas uh, akivaizdžiai davė gerų rezultatų ir parengėm nemažai gerų priemonių. Kogi pasimokėme iš šios epidemijos? Tokios epidemijos yra realus dalykas ir jos gali pasireikšti, jų protrukiai gali būti užfiksuoti net ir labiausiai išsivyščiusiose šalise. Ir tai nereiškia, kad nuo tokių epidemijų kenčia tik tai skurdžiausios šalis. Ne, šio fakto nereikėtų pamiršti. Taip pat žinome, kad buvo dėlsima pateikti informaciją. E, praeitą kartą, kai čia dalyvavau pas jūs diskusijoje, tada aptarinėjome hepatitą ir ponė Dagmarot Bėrent e, man uždavė klausimą. Liza klausė apie šią epidemiją. Ponas Lyze taip pat klausė apie šią epidemiją Vokietijoje. Mes jau dabar žinome, kad buvo dėlsiama, buvo laukiama 21 dieną ir nebuvo teikiama informacija iš žemių e, gydytojų. Tačiau tai gali atsitikti visose šalise. Kai jau tas signalas pasiekia Robert Koch institutą, tai tuomet jau iškart Gavom ir mes tą informaciją ir mes pradėjome irgi veikti. Tačiau mes žinome, kad kiekvienoje šalyje yra tie įvairūs sluoksniai, įvairūs lygmenys, yra vietos lygio gydytojas, regiono gydytojas ir taip toliau. Tad tikrai trikdžių sistemoje gali pasitaikyti. Ir e, vien tai, kad turime geras sistemas įvairiais lygiais, dar nėra pakankamas sprendimas. Turime užtikrinti, kad jos puikiai funkcionuotų tarpusavyje Taip pat e, klinikiniai tyrimai labai svarbu, reikia nepamiršti, kad e, jie irgi tokios laboratorijos gali būti per daug užkrautos darbu. Toliau, klimato kaita. Džiugu, kad minėjote šį klausimą. Mes tikrai nemažai dėmesio ir finansų skiriame būtent šio klausimo nagrinėjimui. E, jūs kalbėjote apie Stokholmą. Taip yra mm, dabar naujų minčių, e, kas gali būti klimato kaitos pasiekmė, pavyzdžiui, vakarų Nilo virusas, taip pat malerijos tam tikri atvejai, manoma, kad dabar yra susiję su klimato kaita, o ne su kokiom kitom priežastiem. Taigi taip reikia nagrinėti, koks yra ryšys tarp infekcinių lygų protrukio ir klimato kaitos kaitos. Šis ryšys mus tikrai domina, norime viską išsiaiškinti, skiriame tam daug finansavimo, nors tai tikrai ne visada yra labai populiaru. Vis dėlto nepamirškime, kaip svarbu yra medicina, visuomenės sveikata, nors dažnai šiem klausimam e, neskiriama tiek daug dėmesio. Uh, vis dėlto manau, kad reikėtų tai akcentuoti, reikėtų akcentuoti tą ryšį tarp klimato kaitos ir visuomenės sveikatos. Labai ačiū, man atrodo, kad jūs atsakėte visus išskyrus vieną klausimą, bet atsakymai buvo labai, iš, e, labai išsamus. Aš e, esu pats iš Suomijos, iš e, salų netoli, atsiprašau, iš Švedijos, iš salų netoli Švedijos ir E, labai daug problemų e, kyla dėl erkių. Ar jūs turite kokiu nors priemonių? Taip, mes turime specialistų šiuo klausimu, atliekame rizikos vertinimą. Mūsų e, praeitas, praeitais metais pernai mes patvirtiname tvirtiname mm, principus dėl interesų konflikto. Uh, Ir mes taip pat e, e, siekėme, kad Europos duomenų apsaugos pareigūnas pareikštų savo e, atsakymus į mūsų paklausimus, taip pat laukiame galutinių išvadų. Tuo pačiu metu dalyvaujame Sanko darbo grupėje dėl interesų konfliktų švengimo. Ketiname parengti vidaus politiką šiuo klausimu, ypač dėl gripo. Mes į visus darbuotojus kreipėmės, kadangi buvo iškilusi problema, dėl, kad jie viešai interneto svetainėje paskelbtų apie savo interesus, kad būtų išvengta konflikto. Tačiau mums taip pat reikia ir e, Europos duomenų apsaugos agentūros išvados, ne, e, išvadų, nes tai susiję ir su asmens duomenimis. Pasakysiu, kad nei aš, nei kiti vadovybės atstovai neturi nei obligacijų, nei akcijų, nei kokiu nors komercinių interesų kitose bendrovėse. Labai ačiū, diskusija buvo labai naudinga, linkiu Jums sėkmės, e, tikiuosi, kad kitais metais e, nekils daug panikos dėl kokios epidemijos, jeigu taip ir bus, tai Jūs viską gerai ištvarkysite. Ačiū. Tai buvo paskutinis darbo atvarkės punktas, susitiksime rytoj, atsineškite balsavimo korteles ir ateikite laiku, gal mes kada nors ir pradėsime laiku dirbti.